I think we can start. Ich begrüße sehr herzlich. Sveikinu Pet Cox, kuris parlamentarams yra puikiai pažįstamas, kadangi jisai buvo parlamento pirmininkas, parlamento narys, o dabar yra uh, Skandinavijos ir Viduržėmio jūros regionų koridoriaus koordinatorius. Jo darbo planas yra išdalintas jums, medžiagą turite ir suteikiu žodį dešimčiai minutų pat koks. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. Thank you for the opportunity. Pirmininkė, gerbėjami parlamentarai, dėkuoju už galimybę kreiptis į Jūs, pakalbėti apie Skandinavijos viduržemio jūros koridorių. Ir aš norėčiau pakalbėti apie darbo planą šiam koridoriui, truputėlį pakalbėti apie darbo procesą, bet labai nedaug, nes, atsiprašau, turėjau galimybę Mm, pristatyti jums pagrindinius finansinius elementus, kiek tai yra susijęs su Skandinavijos viduržėmio koridoriumi ir turėjome galimybę pakalbėti apie tolesnius žingsnius. E, šie metai yra pradžia visiems koridoriams ir 2014 kovo visi koordinatoriai buvo jau paskirti ir pradėjome dirbti metų pradžioje, po to kovo mėnesį gavome skiriamosius raštus ir tada jau pradėjome mm, dirbti performus valstybės narėse, paskui per valstybės narės, regionus, infrastruktūros kompanijas ir taip toliau. Mm, su išorės e, e, konsultantų pagalba pradėjome renkti koridorių planus Ir taip pat um, pagrindinį tokį supratimą, kas yra ties kiekvienas koridorius. Įvyko daug sutikimų ir misijų, aš vėliau jūs pateiksiu daugiau detalių, nuo daug pokalbių su išrinktaisiais atstovais ir čia Europos parlamente, šiame komitete, su kitais mm, parlamentaras iš atitinkamų valstybių narių, su vyriausybių atstovais, ministerijomis, su regioninė ir vietos valdžia. Skandinavijos viduržėmio jūros koridorius trumpai yra apibūdintas štai šioje skaidrėje. Jis tęsis, riekiasi per septynias ES valstybės narės - Suomija, Švedija, Danija, Vokietija, Austrija, Italija, per Siciliją iki Maltos. Taip pat Oslo pietinė dalis, jungtis um, tarp Oslo ir Gotenburgo Tokiu būdu ir Norvegija yra įtraukta į mūsų darbą. Taigi per visą tą koridorių, e, tai, kuris tęsiasi per septynės valstybės narės ir Norvegiją, turime 18 urbanistinių mazgų, kurie turi atitikti reikalingus kriterijus reglamente, kurie nustatyti 2013 metų, metų VG parlamentas patvirtinęs 19 pagrindinių oro uostų, 25 uostai yra 44 geležinkelių kelių terminalai ir 16 procentų ES teritorijos yra paliesta. Mm, ir ir e, bendrai paėmus visą tai, tą apimamą teritoriją būtų 27 procentai BVP apimti. Tai tikrai pakankamai mm, plati apriektis koridorius, kas yra parengta pirmaisiais metais nusavant tą pagrindinį standartą, atsižvelgiant į reglamentą, kurį patvirtino parlamentas, Buvo pažiūrėta kiekvieną e, transporto rūšį, geležinkelių, kelių, e, uostų, taip toliau elementus ir įvertinti visi kriterijai. Taigi, štai turime šioje skaidrėje pavyzdžius, ką yra ketinama padaryti geležinkelius rytie. Vienas iš prioritetų yra elektrifikacija, paskui bus pažiūrėta į galios sistemas, dabar yra naudojamas keturios skirtingos galios sistemos, toliau šies apkrova yra. E, ir ir reikalavimai pagal tai, toliau traukinių ilgis 740 metrų ir toliau RTMS sistemų dėgymas, tai yra mm, išmanioji geležinkelio sistema. Ką mes esame padarę geležinkeliui? Mes įvertinome 9 tūkstančius geležinkelio kelio ir tie, kas sunkiai užmiegate vakare, galite internete pasiskaityti visą informaciją. Ta pati padarėme ir dėl sausumos automobilių kelių, dėl uostų, dėl oro uostų ir visų terminalų. Tikrai didžiulis darbas. Dabar žiūrėjome, kokie, koks yra TNT standartų laikymasis. Buvo nustatyti visi iššūkiai, aš trumpai juos aptarsiu. Um, automobilių keliuose visų pirma tai yra eismo grūstis. Um, Mm, ypatingai e, piko laikotarpiai e, ir miestų teritorijos ir visa taip pat infrastruktūra susita su tuo, tai yra automobilių stovėjimo aikštelės, e, mm, degalinės ir visa kita. Dėl uostų, čia reikia daugiau dar tyrimų, tačiau kas labiausiai mus domina uostų klausimų yra iš sausumos pusės. Brian Simpson kalbės labiau apie uostus iš jūros pusės, bet iš sausumos pusės žiūrint mums labiausiai rūpėjo jungtis su mm, sausumos keliais. Toliau, kalbant apie oro uosius, buvo mums aktualiausia geležinkelio jungtis ir ypač iš, iš tų šešiolikos mm, šiame koridoriu reikia pasakyti, kad dauguma yra sujungti su geležinkeliu, išskyrus šešis mažesnius oro uostus. O ir toliau galvojant apie geležinkelio ir um, automobilių kelių terminalus, čia reikia dar daugiau darbo, galvojant apie jungtis ir terminalus. Mes siekiame išryškinti esminės problemas mūsų koridoriui dvi uh, jungtis, kurių trūksta, tai yra Brenner uh, bazės tunelis, uh, šiaurės Italija sujungta būtų su Innsbruku, tokiu būdu uh, viduržėmiurios regionas būtų sujungta su šiaurės Europa per Brennerio bazės tunelį ir toliau Femer. Uh, žiedo link, jungtis. Alštain ir Vokietija būtų siunta Hamburgas per Kopenhagą. Uh, Mm, iki Malmo ir Stoholmo per Lorfino jungti. Čia būtų kalbama tada jau apie naują makro regioną, nes ta jungtis užtikrintų sujungimą. Ypatingą dėmesį mes skiriame taip pat ir RTMS dėgymui, aš mm, apie tai dar pakalbėsiu detaliau, tačiau šiuo metu tai yra labai fragmentuota dar sistema ir didžiausias iššūkis bus ją išplėtoti pakankamai. Um, 2010 metų mes žiūrėjome, kur reikia patobulimo įvairiose transporto um, rūšyse, ypač galvojant apie uosto ir sausumos um, sujungimą. Taip pat galvojame ir apie įvairią infrastruktūrą, mm, buvo ir bandomųjų projektų ir pagal dabartinę finansavimo programą irgi bus uh, tokių projektų. Tai yra iki komerciniai dar tam tikri parengėmiai darbai, kurie intensyvinami bus. Mes žiūrėsime į tas vietas sritis, kur yra didžiausias probleminės sritis, kur daugiausiai yra sangrūdų Ar mes taip pat nagrinėjome ir investicijų poreikį. Mes žiūrėjome ScanMet, kol kas 394 projektus išanalizavome, identifikavome, kuriuos reikėtų gyveninti iki 2030 metų, jeigu norime pasiekti nusibrieštų tikslų. Bendras investicijų kiekis šiame, projek... šiame koridoriuje sudarytų 144 milijardus eurų, tačiau tai padengtų tik tai 73 procentus projektų, kurių išlaidas identifikavome kaip reikalingas Taigi, 144 milijardai yra minimumas, tačiau greičiausiai tai nėra galutinė maksimali suma. 73 procentai investicijų bus skirta geležinkeliams, 21 automobilių keliams, 3 procentai uostams ir apie 3 procentai oro uostams, um, geležinkelio kelių. Um, terminalams ir urbanistiniams mazgams. Svarbiausia yra e, nustatyti investicijų prioritetus ir suformuoti konkurencingą planavimo finansavimo sistemą. Dabar, galvojant apie koridorius, toliau reikia paminėti uh, jungtis per sieną, kurios galėtų sukurti didžiulę pridėtinę vertę. Tai yra pagrindinis variklis šiame darbe per pastaruosius 12 mėnesių. Konkrečiai vėlgi grįžtų prie mm, Brennerio bazės tunelio ir per man um, žiedo jungties. Uh, Tai yra pagrindiniai elementai dabar, kas mums labiausiai rūpi, nes be šitų jungčių tikrai nieko nepadarysime. Um, toliau dėl uostų, aišku, Brian Simpson apie tai dar plačiau kalbės, bet um, tai yra Brian Simpson ir mano e, bendras darbas yra uostai ir val, e, ypač būtent ta, tos paskutinės jungtis uostais ir, kaip jau minėjau, investavimas į RTMS. Um, mums taip pat reikia uh, daugiau darbo dar numatyti mm, ir pasitelkti daugiau konsultantų, kad būtų galima e, išplėsti mūsų darbą dėl tų e, miestų, urbanistinių tų mazgų. Aišku, Roma ne per dieną pastatyta, tačiau mums reikia e, tikrai sugrįžti, dar peržiūrėti tą visą statybą, žiūrėti, ką reikia padaryti. Reikia galvoti taip pat apie visą infrastruktūrą, kaip viskas plėtojama, bet reikia nepamiršti um, tvarumo, subalansuotumo, triukšmo mažinimo, visų paslaugų paskatų ir atgrasomųjų priemonių, naudoti geležinkelį ar ne ir panašiai, visa tai yra aptariama lygiai rešiai su infrastruktūros plėtojimu. Toliau, mm, komunikavimo strategija yra nepaprastai svarbi, aš, aš galėčiau ir apie tai plačiau pakalbėti, jeigu jūs norėtumėt pavyzdžių, ką mes darome dėl šio koridorius, bet aš manau, kad mm, gera praktika yra puikus pavyzdžiai ir mes pakvietėme valstybės narės ir džiaugiuosi, kad jos sutiko mm, suformuoti idėjų laboratorijas, taip vadinamasias. Ir mintis yra tokia, kad e, žmo, žmonės suva, su, su, suvažiuoja į Briuselį, pasidė dieną penki kokie prelegentai pakalba, paskui važiuoja namo, nesupranta, ką mes čia darėme. Uh, Ko mes čia buvom susirinkę? Mes e, kitokį variantą pasirinkome. Tai yra m, mm, tos idėjų laboratorijos, kur žmonės susirenka, pasitarė vieni su kitais, pasidalyja savo įdomis, e, įdo, įdomiamis idėjomis ir e, m, tai tikrai yra labai naudinga. Pavyzdžiui, m, Turime ir tokių variantų, kur e, ministerijos pasiūlo netgi savo darbuotojus, valstybių specialistus, ekspertus, kurie padeda mums šiame darbe, nes e, tai yra tikrai prasmingas darbas, kai valstybės tiki, kad tai yra gerai. Ir dabar dėl valdysenos ir dėl misijų noriu pasakyti, kad mes surengėme keturis formos sutikimus Dėl, dėl koridoriaus buvo ir darbo grupių, dėl uostų, dėl vidaus vandenų, dėl vietos valdžios. Aš pats kartu su Vandekampen, su, su Leo Huberts surengėme mm, vieną misiją apsilankymą koridorius įvairiose vietose nuo praeitų metų kovo. Atlikta studija, parengtas darbo planas iki praeitų metų gruodžio. Visos valstybės narės Mm, patvirtino tą planą ir, ir tikrai buvo vieningas konsensusas. Tai yra įkvėpimo šaltinis ne vien tik tai mums, bet ir visiems, kas mm, nusprendžia panašius dalykus daryti per panašų laiką, pasiremdami bendrus tarimu. Mm, pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ypač norėčiau pabrėžti didžiulę pagalbą, kurią aš ir kiti kolegos koordinatoriai gavome per uh, iš, iš komisijos Leo Ruberts ir Vandenkamp. Aš tikrai labai norėčiau padėkoti už miržinišką jų darbą, kurį e, jie atliko rengiant, planuojant tas misijas. Dabar dėl projektos finansavimo. Birželio 29 dieną Komisarė Bus paskelbė rezultatus vieno iš didžiausių konkursų, kokie tik tai buvo surinkti e, per Europos infrastruktūros tinklų sujungimo e, priemonę nuo PTNT projektų pradžios e, dar 94 metais, jeigu teisingai, jeigu atmintis nepaveda. Tikrai daug projektų gavo didžiulį finansavimą ir iš Skandinavijos viduržėmio koridoriaus buvo komisijos pasiūlyta 14 projektų 1,9 milijono eurų. Du iš didžiausių prioritetinių projektų Fermano ta jungtis e, Danija Švedija ir Vokietijos jungtis gavo didžiausią finansavimą, kadangi, aišku, tai yra problematiškiausios vietos. 144 milijonai eurų, 146 milijonai eurų bus skirta e, geležinkeliams, kelių geležinkelių jungtims, e, išmaniosiams e, sistemoms, alternatyviam kūrui ir visokiems kitokiems projektams. Taip pat turime tokių projektų, kurie finansuoja finansuojami pagal horizontalias programas, pavyzdžiui, e, jūrų greitkeliai, RTMS, 735 koridoriai, 735 projektai iš viso buvo pateikti, 266 iš jų tik tai gavo finansavimą. Aišku, tai rodo, koks yra didžiulis susidomėjimas um, šiuo koridoriumi ir koks, yra, koks yra poreikis plėtoti uh, transporto infrastruktūrą. Na ir galiausiai, pirmininkė, dėl tolesnių žingsnių mes dar surenksime du um, tinklo mm, koridoriaus forumus Rugsėjo ir gruodį mes paskirsime konsultantus, kurie padės mums tolesnėme plano etape. Mes dabar jūsų dėka turime ir gairės, turime Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, jau įvyko konkursas um, ir dabar jau atėjo laikas įgyvendinti ir duoti rezultatus. Aišku, mes turime konsensą tarp pagrindinių uh, subjektų, tas yra labai svarbu ir mes tikimės dirbti kartu su jumis, kad toliau jau konkrečiai galėtumėm parodyti, jog galime galime kartu pagerinti mūsų visų ateitį per pagerintą transporto infrastruktūrą. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dėkuoju. Dabar turime galimybę pateikti klausimus. Ena Virkunen pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Ačiū Pat Cox. Mums labai malonu matyti jūs transporto komitete vėl. Šitas koridorius yra vienas, šitie koridoriai yra vieni iš svarbiausių, tai yra ne ilgiausias koridorius, kuris sujungia Europos pietus ir šiaurę. Kadangi aš pasu, pati esu Suomė, man tai labai svarbu, labai svarbu, kad uh, E, būtų užtikrintas prieiga mums pasienio regionams su Rusijos e, rinkomis, tačiau ilgainiui, manau, labai svarbus, e, svarbus bus jungtys ir su pietų ir Azijos rinkoms, ir, rinkom, rinkų ir taip pat šis kodus yra labai svarbus visai Europai. Manau, kad šitas koridorius yra labai geras multimodalaus transporto pavyzdys, kadangi jisai sujungia geležinkelius ir jūrų transportą ir kitas transporto priemonės. Aš klausydam, klausiausi pat koks e, pasisakymo Rygoje prieš keletą savaičių ir Europos priemonė tuomet buvo tik tai paskelbta, buvo paskelbtas visas tas sąrašas. Dabar aš norėčiau paklausti, kaip bus finansuojami projektai. Žinau, kad bus pagerinti ten T projektai, bet to Skandinavijoje yra juostų, uostų, jūrų uostų, kurie gaus finansavimą, taip pat ir tanklaiviai galės būti finansuojami Tačiau yra ir tam tikrų trūkumų, tam tikrų e, jungčių, kurios dar nėra nutiestos. Ir labai gerai, kad numatytas finansavimas svarbu, kad šitų pinigų pakaktų įveikti šitas spragas, tai yra nutiesti šitas jungtis. Dėl kitų žingsnių mes turėtume kreipti dėmesį į urbanistinius mazgus, dar kartą kartodama, kad aš esu iš Suomijos periferijos, todėl norėčiau pasakyti, kad tie koridoriai baigėsi e, Suomijos pietuose, o Švedija ir Norvegija negali dalyvauti šitų koridorių e, veikloje Norėčiau paklausti, ar ateityje negalvojama nutiesti tam tikras jungtis ir į Arktikos regioną. Vandekamp. Ne? Ar neprašy žodžių, ne? Būtų gal e, sažiningiau pirmą suteikti žodį kitų frakcijų atstovams. Taksimikim. Nils žodis. Ačiū, pirmininkė. Esu iš Švedijos šiaurės. Ir žinoma, mane ypač domina šis koridorius. O kalbant apie prioritetus, kuriuos reikia nustatyti po Liepos 10-osios, e, Baltijos koridorius einantis link e, Šiaurės Švedijos mums yra svarbus, mes turime savo prioritetų, bet <clears throat> reikia užtikrinti jungtis, kaip sakė mano kolegė iš Suomijos. Ir iš smalsumo turiu porą klausimų. Kaip koordinatorius, Petai, kaip jūs dirbate su valstybėm, vyriausybėmis, pavyzdžiui, mano šalies vyriausybė, e, užtikrinant kofinansavimą, nes tai yra būtina siekiant užtikrinti finansavimą ateityje. Pavyzdžiui, geležinkelis jungiantis Oslą su Kopenhaga neįtrauktas į šį koridorių, bet tai vis tiek svarbi jungtis, kaip sprendžiate šitokius klausimus. Antra, ta, jūsų pristatė idėjų laboratorija man patinka, man patinka pati koncepcija, nes jei rengėtis e, investuoti infrastruktūrą, turi dalyvauti daugybė žmonių, tačiau reikia E, mąstyti novatoriškai. Ką Jūs manote apie tai? Ar manote, kad šią iniciatyvą tuli, gali plėtoti savivaldybės dalyvaujančios projekte ir tą e, mintį palaikyti? Na, Jūs tikriausiai negalėsite visą laiką skleisti tos idėjos, galbūt paskui ją perims miestai. Ačiū. Danke sehr, Gesine Meister. Ačiū, Gesine Meister. Galbūt Telička turėtų pirmiau kalbėti, kadangi jis labai dėmiai klausėsi. Sveiki, aš e, pavėlavau šiek tiek, todėl prisijungiau šiek tiek vėliau. Norėčiau pateikti konkrečių klausimų dėl jūsų kūruojamo koridoriaus. Filman Belt. Būsimas tunelis priklauso prie šito koridoriaus Filman Belt Tai yra vienas dalykas, tačiau po to filman zund atsiras kita atšaka. Todėl aš visada aptardam, aptardam koridorių klausimus, koridorių koordinatoriams pateikiu štai kokį klausimą. Kokios jūsų galimybės įtraukti ir Vokietijos vyriausybę? Finland Belt e, yra prioritetinė sritis, o Filman Zult Zult, ko gero, taip pat galėtų tapti vėliau prioritetinė atšaka. Tačiau vis dėlto manyčiau, kad šitą atšaką reikėtų vertinti iš Vokietijos vyriausybės pozicijos, tačiau vis dėlto pažvelgus europietiškai, norėčiau klausti, kokią įtaką galite jūs daryti. Y kryptis Hamburgas, Bremenas, Hanoveris. Mes planavimui E, projektavimui išleidome per dešimtmečius labai daug lėšų, tačiau, kaip ir kolegė iš Švedijos, norėčiau paklausti, kokia galimybė, kokia galimybė vyriausybėms įrodyti, kad joms būtų dalyvauti finansiškai šių projektų įgyvendinime. Tai buvo vienas klausimas. Kitas. Kai įgyvendinami europiniai projektai, labai svarbu koordinuoti Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs bendradarbiaujate su Brian Simpson. To paties aš paklausiau vakar Brian Simpson, kadangi jisai kūruoja jūrų uostus. Ir tą pačią progą norėčiau paklausti, kaip jūs esate įsitraukęs į Baltijos strategijos įgyvendinimą ir taip pat Adrijos ir Jonijos jūros strategijų įgyvendinimą. Dabar Vandekamp. Ačiū pirmininkė. Koks kalbėjo apie komunikavimą O aš norėčiau paklausyti to paties klausimo kiekvienam koordinatoriui. TNT projektas ne visiems žinomas piliečiui, tačiau Grexit išmano visi. Tačiau norėčiau paklausti apie Europos piliečius apskritai, apie jų informavimą. Norėčiau paklausti apie leidimus koks jų likimas. Tai yra labai sudėtingi projektai, yra keliami tvarumo reikalavimai, juos turi patvirtinti vietos valdžia. Norėčiau paklausti, kaip konkrečiai elgsitės pagal planą. Ir dar vienas techninio pabudžio klausimas. Yra yra skirtingai vertinamos to paties koridoriaus atšakos. Pavyzdžiui, Suomijoje galbūt nėra eismas toksai intensyvus kaip e, Vokietijoje e, Hamburgo regione. Jūs ko gero sutiksite su tuo, kad visame koridoriuje, jo visame maršrute transporto srautai yra nevienodi ir tai kaip jūs atsižvelgsite į taip. Ir kolegė Helga taip pat kalbėjo apie tai, kad jungtis tarp Danijos ir Vokietijos yra reikalingos ir aš manau, kad ar reikėtų pasidomėti, ar gali būti numatytas finansavimas šiai atšakai ikonatsovas. Ačiū pirmininkė pažanga pasiekta Skandinavijos viduržėme jūros koridoriaus e, tiesime yra stebėtina ir manau, kad didžiausia, labiausiai dėl to nusipelno ponas Koks kaip koordinatorius. Kalbėjau su, su, su Maltos valdžios atstovais ir jie ypač džiaugiasi pasiektų lankstumu ir daugybė e, su iššūkiais sus, daugybę iššūkių susijusių su e, šio koridoriaus tiesimu atsispindi ten T planuose. E, tačiau šis koridorius apima didelį ES regioną, taip pat ir eurozonos šalis ir regionai, per kuriuos jis driekėsi, yra nevienodo išsivystimo. Ir dėl visų mūsų prioritetų yra paskatinti regionų tolygesnį vystimąsi. Galbūt šiaurės šalis galėtų pasidalinti patirtimi, kaip praktiškai užtikrinti spartesnę e, regionų konvergenciją. Ir galbūt jūs, ponia Koksai, ar kitas koordinatorius dalyvavote rengiant pasiūlymus dėl Europos strateginių investicijų fondo, taip vadinamo Junkerio plano, kad pritrauktume svarbės investicijas Europoje ir paskatintume taip pat konvergenciją. Ir įgyvendindamas darbų planą, ar susidūrėte su sunkumais koordinuojant projektus tarp regionų, kurių uh, išsivystimo kriterijai ir bendrai rodikliai yra labai skirtingi, taip pat, na, tai dažniausiai šiaurės ir pietų regionų skirtumai. Pavel Telička, ačiū. Jūsų šiandienos pasisakymas, taip pat jūsų kolegų prezentacijos dar kartai rodo, kad ten te, mm, projekto koncepcija tikrai sėkminga ir kad sėkmingai integruojamos pastangos ir labai protingai panaudojamos turimos ribotos finansinės lėšos. Ne, nemažai klausimų užduota, aš turiu dar keletą. Džiugu, kad jūs mm, bendradarbiaujate su kolegomis jūrų greitkelių klausimu. Ir aš noriu pratesti gezinės užduotą klausimą. Ir turiu štai kokį klausimą. Po to, kai buvo patvirtintas strateginių investicijų fondas, ar jūs patyrėte Atsižvelgianti tai, kad iš, infra, iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės perkelti fondai Junkerio planui, kad valstybės narės dabar kitaip traktuoja įgyvendinamus projektus ir ar visi projektai gyvendinami tiesiant koridorių, kurį jūs koordinuojate, yra suderinami. Gal pavyzdžiui, e, dėgiant projektus iš, su EFSI finansavimu, projektai turi būti pelningi, reikia tikėtis kokios nors gražos. Jūs sakėte, kad, kad tikitės dar dviejų, dar dviejų projektų. E, ar jūs sakytumėte, ar jūs e, pritartumėte minčiai, kad tos priemonės, kurias turite ir kuriamis disponuojate dėgiant šį koridorių, yra naudingos. Toliau Dominik Rykė. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu vieną klausimą. Koridoriuje šiame yra regionas, E, yra atšaka, kur susikerta e, du koridoriai. Tai yra e, Šiaurės Baltijos regionas, tai yra Vokietijos teritorijoje esantis, esanti atšaka. Ir noriu paklausti, ten tiesiama kita atšaka, noriu paklausti, ar koordinuojamos pastangos e, statant, tiesiant tos du koridorius, nes tai strategiškai labai svarbus um, punktas. Dėkuoju. Iš tikrųjų, tos sankirtos yra labai svarbios. Jos, jų nutiesimas atneša papildomos naudos Europai. Galbūt uh, reikėtų sutelkti dėmesį į tarptautinės atšakas. Pavyzdžiui, Vokietijoje Erfurtas, Nürnbergas atkarpa bus nutiesta kitais metais, o nuo Müncheno iki Brennerio tunelio apskritai net nesuprojektuota atšaka. Taigi vienas milijardas nacionalinių biudžeto lėšų buvo Mm, numatyta, tačiau nenumatyta tarptautinė atšaka. Taigi reikėtų su valstybėmis susitarti, kad jos gaus lėšų projekto finansavimo tik tokiu atveju, jeigu po to nu, nuties ir tarptautinę atšaką. Oslo Trileborg ir Oslo Valeta. Trileborgas ir Rostogas, Varnemünde yra tiesiog e, miestai, kurie yra tiesiogiai susiję, todėl atšaką nutiesti būtų daug logiškiau negu tiesti aplinkeliai. Y trasa Vokietijoje yra tiesiog numarinta, apie tą projektą niekas nekalba, bet Hamburgas, Bremenas ir Hanoveris yra trys miestai Vokietijoje, kuriuose nėra pakankamai jungčių. Ir žinoma, šitą problemą išspręstume, jeigu, žinoma, sumažintume transporto apimtis ir jeigu į Varnemündę iš Trileborg nutiestume atšaką, tai daug kas išsispręstų. Feiman projektui Vokietija pritarė, manydama, kad jeigu Danai finansuos šitą projektą, tai mes neprieštaraujame. Bet firman zunt yra kitas dalykas. Čia Nedivili Pičik, didžiausias užtarėjas, sakė, kad filman zunt negalima tiesti e, at, kad, at, mm, atšakos, kadangi ten yra tik tai vienintelis geležinkelio vėžis ir todėl tunelis keturių vėžių yra visiškai nereikalingas. Todėl SEF konsultantai patarė Danijai į netkepping uh, atnaujinti atkarpą ir tuomet būtų daug kas išspręsta. Be to, Danija tikėjo trečdalio finansų lėšų finansavimo iš ES fondo, tačiau vis dėlto dabar aišku, kad Danai tikėjasi daugiau pinigų iš ES, dabar gaus mažiau ir todėl nežinia, ar pasirašys po šio projektu. Taigi Trelleborg, Os, Rostok, mano manimu, yra logiškiausia jungtis. Dabar tarptautinis pobūdis. Prieš 15 metų Ispanijoje per Pirinus buvo nutiesta keturių juostų automagistralė, kuri e, pasiekė Pari, e, Prancūzijos pasienį. Prancūzai sakė, kad mes jos nepratesime. Taigi 80 procentų ES lėšomis nutiesta automagistralė Ispanijoje nebuvo pratesta Prancūzijoje ir tokių klaidų, ko gero, nereikėtų daryti. Ir Felman tunelis taip pat būtų neprasmingas, jeigu link jo nebūtų nutiesta kokia nors apsarpa. Ačiū pirmininkė. E, Mėlynarė, ačiū Jums už to, to, to, tokią tokius įvairius klausimus. Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie e, įvertinote mano darbą. E, sakydamas pirmąjį klausimą, ar aš esu patenkintas e, skirtais finansiniais asignavimais. Minėjau, kad ir turime projektų už 36 milijardus eurų, daugiau negu šimtas tų projektų yra E, priimtinų buvo atrinkta 276 projektai. Džiugiuosi, kad geriausi buvo išrinktas projektas, kur, kuris ir mums yra svarbiausias. Brennerio projektas jam buvo skirtas daugiau nei, daugiau nei milijardas eurų. Frenner Bend projektas buvo šeštasis sąraše iš 276 atrinktų projektų. Taigi šeštas tokioje gausybėje yra irgi svarbus e, aspektas. Fermeno e, e, jungtis. Manau, kad to e, jungties tiesimas e, bus e, tas, tas ta pasirinkta jungtis bus labai naudinga ir ji bus statoma ilgiau iki 2029-ųjų, o dabartinė programa numatyta iki 2020-ųjų. Todėl manau, kad e, tas fermeno e, juo ruožo e, tiesimas tęsis pagal kitą E, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės programą ir tikiuosi, kad jūs patvirtinsite e, finansavimą jai savo kadencijos pabaigoje. Ir to fermeno, kalbėjimas apie tą fermeno tunelį, norėčiau pabrėžti, kad darbai dar tik tai turės būti pradėti viskas yra parengta ir darbai galės prasidėti, kai tik bus patvirtintas finansavimas po kelių savaičių. Todėl norėčiau pasakyti štai ką. Nenusivilkite. Vietoj to džiaukitės, kad patvirtinta tiek projektų ir kad mūsų laukia tiek darbų. Toliau buvo užduotas klausimas apie Rusijos ir Azijos jungtis, e, koridoriaus jungtis. Noriu pabrėžti, kad e, Suomijos valdžia ypač akcentavo šį klausimą diskusijose. Ir, e, na, nekalbant apie geopolitinę situaciją, kur yra aktuali ir kur yra susijusi su infrastruktūros e, dėgymu, Suomijos vyriausybė yra pasiryžusi e, tie, siekti tų jungčių tiesimo su Rusija ir, ir pietinė kryptis yra svarbi Skandinavijos koridoriaus atšaka. Noriu pakalbėti apie šiaurės e, Suomijos ir šiaurės Švedijos jungtis koridorius baigėsi pietuose, tačiau jo ekonominis gyvybingumas e, yra platesnis. Ir kai kuriais atvejais tos, e, kai kuriuose regionuose atšakos yra pagrindinio tinklo dalimis ir man, kaip, kaip tinklo koordinatoriui, niekas netrukdo susitikti su kai kurių projektų atstovais e, ir aptarti tai, kas jiems rūpi. Pavyzdžiui, kalbėjomės apie gamybą Arkties regione ir kaip panaudoti tam pietinius, pietinius uostus. Aš pats ateinančiais e, mėnesiais rengiuosi apsilankyti Šiaurės Švedijoje Mane pakvietė savivaldybių ir įmonių grupė e, ir išsiaiškinti, kokie yra jų konkretus poreikiai. Nes geležinkeliais ten e, keleivių keliauja nedaug, tačiau labai daug krovinių pervežama geležinkeliais, todėl ta imtis yra tokia svarbi. Dėl įmonių laboratorijos ir miestų metų. Na, kalbame apie tikrai labai didelį, e, labai ilgą koridorių, 9000 km. Ir todėl būtų naivu manyti, kad kas nors, bet kas koordinatorius ar kas kitas sugebės apriepti visus darbus. E, veiksmingas užduočių centralizavimas, taip pat e, atsakomybės patikėjimas kitiems yra svarbus dalykas. Pavyzdžiui, kreipiausi į ekonomikos ir socialinį komitetą, kad, surenktų, kad užmėgstų kontaktus su pilietinė visuomenė, nes jie e, gali sėkmingiau tai atlikti nei mes. Pavyzdžiui, Malmėje nemažai dalyvių iš platesnio regiono jau atsiliepė ir tai buvo sėkmingas renginys. Ir taigi mes bandome pritraukti ir kitų pasidalinti atsakomybę dėl Fermeno e, tunelio ir, ir atsakydamas į klausimą, kokią įtaką mes jam darome, kaip mes įtakojame tą projektą, tas klausimas. Buvo žodas bendras klausimas, tai aš pasinaudodamas termino tunelio pavyzdžių pabandysiu jį atsakyti. Visų pirma, noriu labai aiškiai pasakyti, jeigu yra fiksuota jungtis, bet nėra ryšys užtikrintas, tai ne, nieko neduoda. Tai tas pats kaip, kaip airiškoje alu, tai, tarkim, veikia airiška aludė ir joje nėra alaus, joje neparduodamas alus, tai būtų tas pats. Mes dirbame nuolatos e, propaguodami šio projekto svarbą, e, susitikdami su vis, pavyzdžiui, su Berlyno ministerijos atstovais, visada apie tai užsimenu, taip pat, kai susitinku su Deutsche Bank atstovais, Dibinėt atstovais. Ir taip pat dirbdami su e, susitikdami su tų e, institucijų atstovais, kurie e, dirba su pilietinė visuomenė. Taip pat, taip, apie tai kalbu, vyksiu į Šlesvigo Holšteino žemę ir ten susitikę su politikais dar kartą kalbėsiu apie šio projekto svarbą. Noriu pasakyti, kad Ferman Belt AS įmonė e, dirba e, e siekdama įgyti leidimą darbams. Taip, iš tikrųjų dabar tas procesas yra labai ilgas ir sudėtingas, bet E, Vokietijoje e, ta įmonė stengiasi gauti aplinkosauginius leidimus ir jai teko paruošti 11 tūkstančių puslapių e, dokumentų rinkinį, kur yra visos apžvalgos ir studijos. Tačiau dar infrastruktūros E, kur e, tiesimo projektas dar neparengtas, bet mes tikrai norėsime, kad mūsų projektas būtų pelningas ir duotų gražos. Kaip ir mm, kitų projektų atvejais. Ir visi, aš ir kiti kolegos, kurie atsakingi už projektus, kurie tiesiami per Vokietiją, laukiame uh, išvadų, kurios netrukus pasirodys Vokietijoje, kurias turėtų paskelbti atsakinga institucija. Tie iš jūsų, kurie esate iš Vokietijos, puikiai žinote, kad Vokietijoje e, vyksta e, aktyvios diskusijos šią, e, šią temą kad įvairios organizacijos apie tai kalba ir kalba apie tai, kad Vokietijoje labai stinga infrastruktūros projektų finansavimo. Aš tiesiog tai sakau jums. Bet ir tai ne mano išvados, tai kitų paskelbtos išvados. Ir kaip sakiau, vyksta aktyvios diskusijos šiomis temomis. Ar mums reikia jūsų paramos? Taip. Toliau kalbėkite apie mūsų projektų svarbą, akcentuokite, kad nėra prasmės pritarti planui, o paskui e, jo neįgyvendinti, ne, nepasiekti iškeltų tikslų bendradarbiaudamas su Brianu Simpsonu, e, mes dirbame drauge, kiekvieną kartą, kai lankomės jūrų uostuose, siunčiame visas dokumentus jam. Baltijos jūros strategija, Švedijos ministro kvietimu susitiksime su Šiaurės tarybos ministrais ir kalbėsime konkrečiai su jais dėl bendros ryšių politikos. Kitame, uh, kitame raundė skiriant konsultantus uh, bus, uh, kitame raundė pasirodys informacinis pranešimas spaudai. Tačiau turiu pasakyti, kad TNT projektas ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra vieni sėkmingiausių projektų, kuriuos reikia teisingai parduoti visuomeniai. Ir man kartais atrodo, kad, kaž, kad, kad ne visi aukšti Europos komisijos pareigūnai suvokia tų e, projektų naudą ir reikia juos. Mm, pristatyti ir reklamuoti, e, formuojant teigiamą visuomenės nuomonę. Epsilon. Epsilon šrasė. Na, tai atrodytų kaip e, mm, atsarginis planas, bet Brenerio e, Freiburgo ryšys yra svarbus. Me, dėl finansavimo. Tik neseniai paskelbėme informaciją apie bendrai finansuojamus projektus. E, manau, kad tai bus projektai finansuojami ir iš EFSI fondo. Kaip Pavelas sakė, reikia įplaukų srautų, kad būtų galima sukaupti reikalingus fondus. Galbūt ne iš geležinkelių projektų, bet iš kitų projektų e, ateis. E, lėšų srautai. Bandome išsiaiškinti, kas geriausiai pas, pasiteisės. Apie Maltą ačiū už jūsų išsakytus žodžius dėl šiaurės pietų ašies ir konvergencijos. Taip, iš tikrųjų, bendraujant su kuriomis vyriausybėmis iškyla problemų. Ir, ir dirbti galima tik tada, kai, kai tos vyriausybės nusprendžia, kad jos nori dirbti, o kitų šalių vyriausybės stengiasi daryti viską, e, laikantis galiojančių kriterijų, kaip ten bebūtų. Aš labai norėčiau, kad e, projektai, kurie finansuojami iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, kad, kad vyriausybės laikytųsi galiojančių taisyklių dėl de deficito nedidinimo finansuojant tuos projektus. Pirmininkė, kiti klausimai. Apie FC fondą jau kalbėjau ir įplaukus rautus forumai. Man atrodo, kad tai koordinavimo priemonė yra labai svarbus dalykas ir taip pat konsensuso siekimo priemonė yra kitas svarbus įrankis. Kaip, kaip, kalbė, kaip sakiau, kalbėdamas apie Vokietijos situaciją, visų planas yra vienodas, tas pats Ir į Stoholmą, į Berliną, Romą ar į Valetą išsisti planai yra vienodi. Ir kadangi visos vyriausybės pritarė tiems planams, tenka daryti prielaidą, kad jos yra pasirengę tuos planus vykdyti. Dominikas Rikiai uždavė klausimą apie susikirtimo punktus, apie papildomus projektus, kurie e, patenka į šį koridorių. E, Na, koordinatorių kolegija, jeigu galėčiau taip išreikšti, šiais metais posėdžiavo keletą kartų ir mes ir toliau susitikinėsime. O pirmininkė, dėl jūsų klausimo apie pasienio e, regionus Erfurtas, Nürnbergas, Brenneris. Žinau, kada susitiksime su Deutsche Bahn atstovais Susitiksime su uh, aukščiausiais uh, įmonės vadovais. Žinau, kad jie yra priklausomi nuo jų finansavimo modelio ir pagal tą galiojantį finansavimo modelį negalima steigti privačių viešųjų partnerysčių ir dėl to vėl atsiriamėme į nacionalinį transporto tinklų planą ir esame šiek tiek, na, tokiame uždarame rate, bet žiūrėsime, ką galime padaryti ir kas yra įmanoma. Galiausiai, kalbant apie abipusius lūkesčius, kadangi visi turi tą patį planą, kadangi visi yra įsipareigoję sutarimo pagrindų siekti jį gyvendinti ir visos šalis per ekspertus dirbančius SEF komitete pirmą kartą nuo 1994 metų vienbalsiai pritarė dėl komisijos skirto finansavimo, nes niekas nesusilaikė balsuojant, niekas nebalsavo prieš, niekas nepridėjo jokių papildomų paaiškinimo dokumentų. Uh, Tai reiškia, kad tai gera priemonė. Ir draug, dirbant visiems koordinatoriams drauge, tikimės tą konsensusą užtikrinti. Ir pirmą kartą ten te projektų politikos planų įgyvendinime e, nei vienos šalies vyriausybė nepasipriešino nei vienam iš 270 pasiūlytų projektų. Tai naujas dalykas. Tai reiškia, kad egzistuoja bendras išmanimas apie tai, kokios mes ateities norime ir kokią mes ateitį kuriame. For the, for the speech. And... Ačiū už e, pasisakymą, dėkoju už atsakymus ir žinome, linkime kuo geriausios sėkmės jūsų ateities darbuose. Prieš paskelbtavas kitą darbos klausimą, norėčiau pasakyti, kad Leichtfried tapo ministru Kerno regione ir todėl Karolinę Gras Vanda Heinz turėčiau pristatyti jo pasiekėją, kuri dirbs mūsų komitete. Ich begrüße jetzt recht herzlich. Dabar sveikinu Kurtą Bodevik, buvusi Vokietijos transporto ministrą. O dabar Bodevik, du komisijos pirmininkas, kuris siekia, kad tos likusius, likusias lėšas numatytas transporto infrastruktūrai būtų įmanoma investuoti tiesiant naujus koridorius. Jis yra Baltijos ir Radijos jūrų regiono koridoriaus koordinatorius, jo veiklos planai taip pat išdalinti ir jam žodis. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už malonų pristatymą, gerbiamas ponios ir ponai, parlamento nariai. Labai džiugu man kaip Baltijos ir Radijos jūrų regiono koridoriaus koordinatoriui pristatyti mūsų veiklos planą ir pasakyti, kad šitas koridorius yra ypatingai svarbus siekiant susijęti labai skirtingas transporto, skirtingus transporto tinklus Europoje. Prieš daugiau negu vienerius metus jūs išreiškite šiame komitete pasitikėjimą man, suteikėte įgaliojimus, tačiau tuo met aš dar nelabai įsivaizdavau, kaip viskas atrodys. Dabar aš norėčiau informuoti apie esminius mano darbo aspektus, plano, kuriam iš esmės pritarė visos valstybės narės. Norėčiau taip pat panašiai pristatyti esminę informaciją, kaip tai padarė Pat Cox. Europoje labai svarbu bendradarbiauti pasitikėjimu besirimančių pagrindų. Baltijos Adrijos koridorius matėte, matote skaidrėje, sujungia Adrijos regioną ir eina per šešias valstybės narės - Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Austriją, Sloveniją ir Italiją. Koridorius apima keturis uostus Lenkijoje, Čečina, Gdynė, Poznan, Danska, Ravena, Venecija, Triesta ir Koper. 4200 geležinkelių kelių ir taip pat 6000 greitkelių sujungia 13 urbanistinių teritorijų, taip pat 10 jūrų uostų. Svarbu pasakyti, kad šiuo koridoriu pervežama vis daugiau krovinių, todėl yra numatyta 10 logistikos platformų. Viskas yra paremta TENTI reglamento nuostatomis. Kaip ir visų kitų koridorių atveju, mums kyla iššūkių prie sienų. Tokių pasienio pereimo punktų yra šeši geležinkelių srityje ir septyni sausumos transporto koridoriuje. Norėčiau pakomentuoti geležinkelio infrastruktūrą, kuri politiškai yra labai svarbi. Ten T reglamente 12 straipsnėje yra kalbama apie ypatingą geležinkelio infrastruktūros svarbą įgyvendę ten tai standartus. Čia dar išlieka problemų, kurias mes turėtume kartu su valstybėmis narėmis pasistengti išspręsti, taip pat e, konsultuodamiesi su suinteresuotomis šalimis. Šitas geležinkelio tinklas išskyrus Bratislavą ir Vieną aptarnaujamas e, lokomotyvų. Ta, tas koridorius yra iš esmės elektrifikuotas, tačiau trijose valstybėse yra naudojamos skirtingos elektros generavimo sistemos ir todėl reikėtų turėti omenyje, kad šitas sistemas reikėtų suvienodinti. 20 22,5 tonos minimali ašies apkrova yra leidžiame šiame koridoriuje ir todėl reikėtų turėti omenyje, kad kai kuriuose atkarpose Slovenijoje ir Lenkijoje dar šita masės apkrova dar nėra užtikrinta. Taip pat Lenkijoje ir Slovenijoje yra trūkumų susijusi su geležinkelio infrastruktūros nepakankamu e, modernizavimu, kadangi minimalus 100 km per valandą greitis dar nėra pasiektas dėl traukinio ilgio. Vėlgi ir čia yra skirtumų, 84 procentai infrastruktūros yra numatyta trumpesniems traukiniams negu reikalaujamiems 740 metrų ilgio traukiniams. ERMTMS sistema išskyrus kai kurias e, Austrijos atkarpas Bernhardo slėnį dar nėra taikomos, todėl su Karel Vink, kuris e RMTS horizontales priemonės įgyvenina, toliau bendradarbiausiu, kadangi manau, kad mes turime tiesiog siekti bendros eismo saugos sistemos. Taigi šioje skaitrėje matosi, kad dar yra pakankamai trūkumų, problemų, kurias reikia spręsti ir pereisiu prie kitų kritinių aspektų susijusių su šiuo koridoriu. Problemos kyla šešiose E, geležinkelio ir devyniuose pasienio perėjimo punktuose. Čia reikia keisti infrastruktūrą iš esmės, pavyzdžiui, prie Lenkijos sienos, prie Ostravos ir taip pat nuo Katovicų prie Ostravos, taip pat tarp vienos ir Bratislavos, Slovakijoje dar yra viena kritiška atšaka, taip pat tarp Katovicų ir Čilina ir tarp Graco ir Maribo Austrijoje bei Trieste ir Vivačia Slovenijoje yra pakankamai daug infrastruktūros problemų. Problemos tikrai yra didžiulės, tačiau aš vis dėlto pakalbėsiu ir apie jau pasiektą pažangą. Pirmiausia, pažvelgime į sausumos kelius, kurių kroviniai yra perkeliami palaipsniui į geležinkelius pirmiausia Katovici ir Čilina atkarpa ir e, Brno ir Vienos. Be to yra ir kitų iššūkių, pavyzdžiui, dvi atkarpos, kurios apskritai dar nėra nutiestos. Pirmiausia, tai yra Austrijos Alpėse statomas tunelis tarp Vetmanštet ir Grafenstein, tarp Glognitz ir Mür. Šitie projektai yra labai svarbus siekiant sutrumpinti transporto kelius ir užtikrinti geležinkelio transporto konkurencingumą apskritai. Ir galiausiai yra visose sanglaudos valstybėse yra atskirų problemų, pavyzdžiui, Slovenijoje ir Lenkijoje ir geležinkelio infrastruktūra ir sausumos kelių infrastruktūra dar reikalauja ypatingų um, pastangų. Darbo yra labai daug, tačiau vis dėlto šitą koridorių reikėtų toliau plėsti. Nauda didžiulė, Ir todėl mes optimistiškai žvelgėme į ateitį, kadangi ne tik manome, bet ir matydami iš darbo rezultatų galime konstatuoti, kad visos valstybės labai ryštingai siekia bendrų tikslų, kuriuos bendrai prieimė ir siekia juos įgyvendinti. 350 investicinių projektų buvo atrinkta atlikus investicijų tyrimą ir šitie projektai laikotarpiu iki 30 metų bus labai svarbus. Taigi yra numatyta maždaug 60 milijardų investicinė suma, daugiausia lėšų teks geležinkelio infrastruktūrai, 30 procentų sausumos keliams. Iš tikrųjų, sausumos kelių tiesimo struktūroje bus siekiama išspręsti tas pasienio problemas, 12 procentų lėšų skiriama uostams ir 6 procentai oro uostams. CEF lėšos, CEF lėšos buvo patrigubintos ir mes tikėjomės patrigubinimo ir kitam laikotarpiu, tačiau dėja lėšų nepakanka, todėl kai mes planuojame finansavimą, turime galvoti apie stabilų finansavimą. Kaip Europos koordinatorius aš mielai valstybės narės ir taip pat valstybės įgyvendančius projektus pagal išgalės remti Mano darbo planas yra tik pirmasis žingsnis. Kartu su valstybėmis narėmis mes identifikavome tris, penkis prioritetus. Svarbiausias tai būtų investicijos į tarptautinės jungtis. Čia šioje srityje mes turime sujungti atskiras europinės infrastruktūras. Kaip koordinatorius manau, kad kartu su valstybėmis narėmis mes aptarsime tų jungčių klausimus, jų tiesimo klausimus ir derinsime tų darbų eigą planuodami ir projektuodami šitas jungtis. Taigi šioje srityje mes turėsime veikti ypač iš vien. Antra, aš kreipsiu dėmesį, kad mes Alpių regiono e, infrastruktūros e, projektus. Taip pat įvertinsime ir bendradarbiausime su Alpių koridorių koordinatoriais. Įgyveninus Alpių projektus padarysime daug patrauklesnį visą šitą koridorių ir apskritai transporto infrastruktūrą. Ir Labai svarbu tinkamai įtraukti į tinklus ir jūrų uostus ir geležinkelių infrastruktūrą. Aš norėčiau pasakyti, kad yra dar daug jūrų uostų Europoje, į kuriuos nėra nutiesta geležinkelių jungčių, tiesiog prieiga užtikrinama tik sausumos keliais. Ketvirta, taip pat miesto urbanistiniai mazgai dažniausiai yra kiekvieno koridoriaus, koridoriaus baigtinis punktas. Ir dabar šitas atkarpas, tas sankirtas mes taip pat norėtume urbanistiniuose e, mazguose pratesti. ERTMS programą reikia pagal išgalės kuo intensyviau įgyvendinti ir žinoma e, sinchronizuoti Europos transporto infrastruktūros saugos sistemas. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad šito koridoriaus darbo planas yra mūsų bendro įsipareigojimo rezultatas Šitas planas remiasi detalę koridoriaus analizę ir taip pat multimodalaus transporto viziją, kadangi ateityje reikės pervežti vis daugiau mm, krovinių, todėl Europos transporto politika turėtų iš anksto ruoštis tam. Mes stengiamės atsižvelgti į suinteresuotų šalių nuomonę ir pagal išgalės įtraukti jas į darbo procesus. Praeisiais metais mes organizavome susitikimą Bruselėje ir atskiromis pakopomis konsultavome su valstybėmis narėmis, po to infrastruktūros turos valdytojais, po to regionų ir jūrų uostų valdytojais. Taip pat vyko ir teminiai susitikimai, pavyzdžiui, su jūrų uostų atstovais, taip pat su regionų įeinančių į koridorių atstovais ir taip pat sukūrėme bendradarbiavimo struktūras, kurios susijungė į asociaciją. Mūsų manimu, tai tinkamiausias kelias bendradarbiauti. Aš taip pat kalbėjau apie tarptautinius projektus. Aš praėjusiais metais lankiausi įvairiuose valstybėse, kalbėjusi su atitinkamos ryties ministrais ir mm, turėjome dvišalius pokalbius ir aptarėme tuos tarptautinius projektus, galvodami apie dvišalį bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie infrastruktūros finansavimo projektą. Maltos atstovas jau paklausė kai ko šiuo klausimu, jeigu jis pagėdaus išsames informacijos, aš ją pateiksiu. Dėkoju Kurt Bodevič, Masiliano, Masiliano Felinį pirmiausia klausė. Buongiorno, grazie mille, coordinatore, le faccio. Eh... Labą dieną, labai ačiū koordinatoriu. Norėčiau išsakyti dvi pastabas. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad Baltijos Adrijos koridorius yra nepaprastai svarbus. Tai nepaneigiama. Aišku, galvojant apie mūsų žemyną ekonominę plėtrą, reikia galvoti apie traukos centrą, kuris juda į rytus. Ir e, aišku, kad pradedant nuo šiaurės iki mano šalies Italijos, tas koridorius labai svarbus. Aš noriu užduoti Jums du klausimus, ypač dėl tos atkarpos, kur yra mano šalyje, um, galvojant apie Alpių makro regiono strateginę plėtrą kas yra labai svarbu visam regionui ir Šiaurės Italijai, bet ne vien. Uh, Aišku, reikia galvoti apie šį koridorių ir, ir mazgus pagrindinius. Ir aš noriu paklausti dėl koordinatoriaus, mm, to, kas koordinuoja šį koridorių ir mm, kaip jo darbas yra derinamas su, su, su darbu, kurį atlieka mm, to makro regiono valdytojai. Ir Dėl uostų Italijoje noriu pasiteirauti, kas yra labai svarbu tą tai koridoriaus daliai. Tikriausiai atsimenate mm, ta, to, tokius projektus, kurie buvo labai plačiai aptariami Italijoje. Paulo Kosta, transporto komitetas puikiai pažįsta jį, um, jis buvo atsakingas už didžiulį projektą, Venecijai buvo didžiulės diskusijos ir Italijoje Ir aš noriu paklausti, ką jūs galvojate apie tą projektą. Tai galėtų būti tikrai įdomus aspektas, jeigu pažiūrėsimėm toliau yra link Sueco kanalo ir, ir, ir plėtojimo tą kryptimį Šiaurės Italijai, tai būtų labai aktualu. Tuomet būtų galima galvoti, kad prekės galėtų atvykti iš vidurio žytų tiesiai ir nereikėtų jiem apkeliauti pusę žemyno, apeiti tai išspręstų daug problemų. Pravislav Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Labai ačiū pirmininkė, ačiū koordinatoriui. Ačiū, kad palyginote du koridorius. Mm, Skandinavijos viduržėmė jūros koridorius su Baltijos Adrijos jūros koridoriumi. Mm, tikrai yra svarbių dalykų, kurie yra mm, panašus tose koridoriuose. Čia mes matome, kad mūsų koridorius driekėsi per Lenkiją, Vokietiją, paskui sus... Mm, prieartėja prie ano koridoriaus Austrijoje ir Aišku, reikia galvoti apie bendrą eismą, eismo srautus, visus mokesčius ir taip toliau. Aš manau, kad tikrai būtų galima galvoti apie didesnės investicijas, kad būtų galima išspręsti problemas Vokietijoje. Gal būtų galima netgi pasiūlyti kitas alternatyvas transportui. Nes čia kalbame apie dvi dalis. Jungtis Gdanskas. Uh, Lodzė Katovicai, jau gana seniai egzistuojanti ta jungtis ir dabar nauja mm, jungtis e, nuo 2013 spalio Šečinas Poznė, e, Vroslavas, Ostrava iki pat mm, Austrijos. Ta naujoje atkarpa nuo Šečino į pietus būtent e, ir yra ta dalis, dėl kurios aš noriu pastirauti. Būtent dėl infrastruktūros jūs neparodėte trečio kelio, kuris galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Kalbėčiau apie štato e, jungti Skandinavijos kryptimi ir geležinkelio linija, kro, tik tai kroviniams skirta nuo Šešino iki Selenagūra. Jūs kalbėjote tik tai apie Šešino posminės atkarpą. Dar vienas klausimas. Neatsižvelgta į tunelį po Šinos upę. Tai yra tik tai 1600 metrų tunelis, visiškai neilgas tunelis, tačiau jis leistų užtikrinti eismo srautus Vokietijos kryptimi um, kad būtų galima paskui įsijungti į Vokietijos uh, transporto tinklus. Mm, ministrė Jūs kalbėte ir apie finansavimą. Jūs minėjote ir Junkerio planą. Aš asmeniškai pasisakyčiau už tai, kad būtų mm, finansavimo klausimais atsižvelgta į tą finansavimo metodiką, kurią mes vadiname projektinėmis obligacijomis. E, kai jau būtų užbaigti darbai dėl infrastruktūros kartu su Vokietijos tiklais, kai galvojant taip pat ir apie kryptis link Skandinavijos, būtų galima jau galvoti apie pakankamai greitą investicijų atsipirkimą, nes jūs teisingai paminėjote dabar yra mm, vėluojama investicijų srityje, tačiau išryškinote um, ir kai kurias probleminės vietas, kur būtų galima jau dabar atlikti kai kurios darbus ir gauti e, labai greitai naudos. Bet e, būtent aš minėčiau tą krovininio geležinkelio liniją. Mm, manau, kad būtų galima Lenkijos valdžią mm, paskatinti, sutelkti dėmesį būtent į tą atkarpą. Manau, kad tai leistų išspręsti labai daug problemų. Reikėtų galvoti ne vien tik tai apie Gdansko kryptį. Audija Šmit. Dėkuoju už informaciją ir už darbą rengiant šitą studiją. Aš pritariu bet kokiai iniciatyvai, kuri labiau uh, susieja visą mūsų žemyną. Manau, kad šitas koridoris tarp šiaurės ir pietų yra labiau ne tik tai koridorius, kadangi yra skatinamas užimtumas, ekonominis augimas, tai žinoma gražų žodžiai ir realybė išriškėja, kai pasitelkiame skaičius. Todėl norėčiau paklausti, ar yra kokie nors prognozė, kaip to koridoriaus plėtra padės vystytis miestams, bet ta, uh, uh, Austrijoje uh, miestuose šito projekto atkarpos dar nėra nutiestos. Aš esu vieno iš Austrijos statomo uh, tunelio regiono atstovė ir todėl galėčiau atkreipti dėmesį, kad Austrijoje dar yra įvairiausių problemų susijusių su aplinkos išsaugojimu, kadangi vyksta tyrimas, teisminiai procesai. Pone Bulc kažkada grįžusi į Austriją pasakė, kad šito tunelio statyba nebus finansuojama iš ES biudžeto, dabar matau, kad jis vis dėlto bus, vis dėlto bus finansuojama. Ir aš norėčiau paklausti, kaip vis dėlto bus finansuojamas abiejų tunelių projektas, nors mūsų pirmininkė nebūtinai tuo įsitikinusi. Taigi, mes pasisakome už nuomonių laisvė, vienas pritarė, kitas nepritarė. Olga Selenova. Dėkui také za eh, informaciją, za prezentaciją. Ačiū. Noriu padėkoti už sutiktą informaciją ir už prezentaciją. Turiu klausimą apie kelių transportą. Ir uh, sausumos e, transportą šiame projekte. Jūs minėjote transporto grūstis ir sakėte, kad e, daug dėmesio reikėtų skirti transportui keliais. Kalbėsiu apie Čekijos Respubliką. Noriu pakalbėti apie ruožą tarp Lifnik ir Lekovice jūs jį minėjote. Ir dabar visas greitkelis e, vykstant iš Čekijos Respublikos yra nuolatinė grūsties vieta, jis nuolatos remontuojamas. Ir sekcija, ruožas e, tarp Bruno ir Vienos. Mane neramina šio e, segmento finansavimas Buvo kalbėta su komisija apie atrinktus projektus, pagal, po to, kai buvo paskelbtas pirmas paraiškų teikimo konkursas pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Ar manote, kad būtų galima tokius projektus finansuoti iš e, tų CEF pinigų, kurie e, e, skirti iš sanglaudos vokelio? Toliau Geisinė Maisner. Gesinė Maisner. Kalbėsiu trumpai, laikas vėlyvas, daug klausimų jau buvo pateikta. Aš norėčiau grįžti prie vidaus vandenų kelių. Taigi norėčiau paklausti, kokį vaidmenį jie vaidina mm, plėtojant jūsų koridorių. Taigi vandens keliais galima pasiekti pakankamai didelio krovinių pervežimo efekto. Ketvirtasis geležinkelių dokumentų paketas. Kaip jis atsispindės jūsų veikloje? Jūs sakėte, kad elektros tiekimo sistemos yra skirtingos, netgi trys yra, taigi kaip jūs bandysite įveikti tą, tuos techninius sunkumus. Aš taip pat paprašiau žodžio geležinkeliams skiriama 52 procentai lėšų, bet jeigu jūs įtrauksite ir abu tunelius, tai iš tų 52 procentų 30 40 procentų teks tunelių statybai. Taigi geležinkelių atkarpoms tiesti daug lėšų neliks. Žvelgdamas į žemėlapį, matau iš Varšuvos bus tiesiamas geležinkelis į Bratislavą, o kodėl iš Bratislavos ne link Liublianos, kodėl ne link Panonijos žemumų. Ten reikėtų tik tai nutiesti antrą vėžę ir elektrifikuoti, o kai e, ir tai padaroma per trejus metus ir kodėl toks tyrimas nebuvo atliktas, kodėl buvo pasirinktas tunelis, kurį reikės statyti 10-12 metų ir kodėl tunelis yra pasirinkamas visada, kai yra kitos paprastesnės ir labiau greičiau įgyvendamos galimybės. Jeigu Zemringen apskritai iš vis negaus finansavimo, o po to jau reikės 20-30 procentų Austrijos indėlio, tada prasidės diskusija šalies viduje ir aš savo e, pasisakymą spaudai tiesiog išsakiau savo nuomonę ir Daugiau nieko. Koran ir Zemering Austrijoje dėl, dėl Zemering e, greitkelio jau egzistuoja, tačiau dabar diskusijas vyksta dėl geležinkelio ar dėl viso projekto. Profesorius Knoblacha, kuris yra vertinamas ir kuris uh, ir čia kalbėjo ir sakė, kad e, sąnaudų ir naudos faktorius yra 0,15. O jeigu Zemering tunelis bus, bus e, pastatytas ir po to jisai būtų užpiltas žemėmis, tai jo sąnaudų ir, naš, ir naudos santykis taip pat bus 0,4. Taigi, Norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie tunelius. Vokietijoje, sakoma, trūksta 7,2 procentų e, milijardų eurų išlaikyti turimai infrastruktūrai. Ir tai žinote jūs ir žinome mes visi, kad visuomet yra planuojamas finansavimas, o finansų visada būna mažiau. Todėl reikėtų atsižvelgti į pasiūlymus ir jeigu, sakykime, jeigu mes šimtų procentų įvestume mokestį už geležinkelius ir jeigu nebūtų mokesčio už sausumos kelius, tai galbūt tas sprendimas, kuris leistų sukaupti daug lėšų. Dėkoju už visą puokštę klausimų, kurie yra ir vietinės reikšmės, ir strateginės reikšmės. Aš pritariu kolegai Salinį, kad tiesdami šitą koridorių mes tiesiog perkeliame e, svorį link rytinės Europos dalies Tai labai svarbu uh, sujungti Europą ir pagrindinė šio tinklo idėja yra susijęti Baltijos jūros regioną su Adrijos jūros regionu. Ir po to pakalbėsiu ir apie galimą poveikį makroekonominėms struktūroms mūsų šalims ir apskritai visai Europos Sąjungai galėtų reikšti. Dėl offshorinių jūrų uostų pakankamai informacijos neturiu, tačiau tuo labiau, kad šitie projektai dar nėra tokie subrandinti pagal kriterijus. Kai buvo tyrimos paraiškos pirmiausia buvo siejamas, jame išteiškinti, ar techniškai įgyvendinami šitie projektai dėl mazgų ir taip pat e, išsiaiškinti, kokią naudą tų projektų įgyvendinimas turėtų visai Europai. Alpių makro regionas yra labai svarbus mums visiems ir todėl šiame koridoriaus įgyvendinimo kontekste mes įsteigėme atskirą Alpių klausimų sprendimo grupę, kadangi Alpių plėtros strategiją reikėtų susijęti su kitomis strategijomis. Taigi aš tikiuosi, kad aš iš dalies atsakiau į šį klausimą. Būtent, kad mes norėjome susijęti skirtingas temas. Aš pats e, esu tų makro regioninių strategijų užtarėjas ir manau, kad jas reikėtų įgyvendinti. Dabar kreipiuosi į kolegą Liberatskį, kuris taip pat buvo transporto ministras ir puikiai išmano šią sritį. Iš tikrųjų šitie koridoriai susikūrė, susikerta Baltijos Adrijos ir taip pat šiaurės e, e, regiono ir Baltijos jūros koridorius. Aš manyčiau, kad Čečin atkarpa sugebėsime susijęti šiuos transporto tinklus arba yra tiesiami lygiai gretus E, tinklai arba atkarpos ir paskui jos yra susijęjamos, ar apskritai jungtimis yra siejama, siekiama iš karto susijęti turimą infrastruktūrą. Taigi Baltijos ir Adrijos koridor, koridoriaus atveju mes ieškojame sąsojų su MRC 5 201 atšaka yra ta, kurią jūs minėjote. Pirmiausia, mes operatyviai mes turėtume išspręsti šitą geležinkelio tra... E, pervežimų prekių koridoriaus klausimą, o po to jau turėtume kurti ir tolesnius darbo planus. Mes optimistiškai vertiname, kad galime atsižvelgti ir į uostų interesus ir taip pat ir į miestų esančių šalia koridoriaus ekonominio vystimos interesus. Darbo planus mes ne tik tai forumuose, bet ir dvišaliuose pokalbiuose siejame su valstybėse narėse, vykstančiomis diskusijomis. Ta padarėme ir Vokietijoje, ir Lenkijoje. Ir mums džiugu, kad nacionalinės infrastruktūros planuotojai atsižvelgia į koridoriaus planus dėl EFSI. Liberatski klausė, ar Junkerio plano projektinės obligacinės nega, obligacijos negalėtų būti naudingos ir mūsų koridoriaus tiesimo atveju. Baltijos, Adrijos koridoriui numatyta 60 milijardų eurų. Tačiau iš e, sanglodos valstybių fondo nepavyks gauti tiek lėšų, Todėl reikėtų vis dėlto pagalvoti apie tų projektų, kuriems finansavimas nebus, nebuvo skirtas, nebūtų galima finansuoti ir būtent jūsų minėtų būdų. Pone Šmit pateikė klausimą apie projektus, kurie pateikti pagal pirmąjį raginimą pateikti paraiškas. Tačiau vėliau bus galima finansuoti iš EFSI ir kitus projektus. Iš CIVES ataskaitos matyti, kad mes pradedame tam tikrą pradinį etapą, kuris galėtų būti tęsiamas suradus papildomus finansavimo šaltinius ir žinoma, Junkerio planas galėtų būti pavyzdys. Winkler klausė apie ekonominį poveikį. Yra atliktas tyrimas, kuriuo buvoma tyriama, kaip situacija atrodytų, jeigu šitas projektas nebūtų įgyvendinamas. 10 milijonų darbo vietų yra kuriama statant šitą koridorių. Taigi čia mes susijęsime infrastruktūrą, logistikos įmonės ir 10 milijonų darbo vietų bus išsaugota. Taip pat atsakysiu ir Selenovos klausimą. Inma, sausumos keliai taip pat yra labai svarbus, tačiau turint omenyje, kad valstybėms yra skirtom, skirta E, infrastruktūros plėtrai lėšos, tam tikri vokai, tačiau ir pačios valstybės narės maždaug 10 procentų lėšų skiria greitkeliams, sausumos transportui. Pone Maisner, nuvilsiu Jūs atsakydamas į pirmąjį klausimą. Vidaus vandens keliai mūsų koridoriaus darbo programoje ne, ne, netlieka jokio vaidmens, tačiau vis dėlto uh, sąsajos su kitais koridoriais ir taip pat e, rodo, kad galima veiksmingai išnaudoti ir vidaus vandens kelius. O dėl ketvirtojo geležinkelių įstatymų projekto, tai iš tikrųjų jis yra mums labai naudingas. 13 procentų lėšų yra numatyta geležinkelio infrastruktūros plėtrai pagal šį projektą. Bet to reikėtų prisiminti CEF reglamentą, kurio privalome laikytis. Mes negalime kurti darbo planų nesilaikydami šio reglamento. Pavyzdžiui, iš Graco į Klagenfurt atkarpa yra aiškiai nurodyta, tačiau dėl koridorių mes e, užsakėme tyrimą ir taip pat mes norėjome įvertinti situaciją po to, kai tam tikros atšakos pradės veikti arba jie jos neveiks. Pavyzdžiui, jeigu kai kurios geležinkelio atkarpos yra nepatrauklios, Jeigu jomis nebus pervažami kroviniai, tai tuomet iškils pavojus, kad tie kroviniai bus perkeliami į e, sausumos transportą. Tai mes visas problemas ir stengiamės išspręsti, tiesdami, planuodami, projektuodami šitą kurdulį. Dėkuoju. Linkime kuo geriausios sėkmės tolesnėme darbe. Po metų susitiksime vėl ir išklausysime jūsų pažangos ataskaitos. Dėkuoju. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt Visapaket. Vizų kodeksas, e, kelionių vizos ir suteikiu iš karto žodį. Újhai. Köszönöm szépen, elnök úr. Ačiū pirmininkė. Palauksiu minutėlę, kol visi susės ir ant galvų užsidės reikalinga technologija. Taigi, technika. Um, abu šios klausimus aptarkime kartu, jeigu leisite, aš pristatysiu savo poziciją. Pirmininkė, ar jūs e, galvojate, kad galime surenkti abiejų šių klausimų diskusijas bendrai? Man atrodo, tai būtų lengviau. Uh, Čia mano tokia asmeninė nuomonė, aš, aš tikiuosi, kad ekspertai pritars man. Danke, danke. Kollégák, mit szólnának ahhoz, mit szólnátok ahhoz, hogyha azzal a hírrel mehetnétek? Kągi, puiku, kolegos, ką jūs pasakytumėt, jeigu grįžtumėt į savo rinkiminę apygardą ir savo rinkėjams pareikštumėt, kad taip turime paketą, mm, paprastą paketą, kurį galima taikyti penkerius metus ir per tuos penkerius metus mes sukursime 1,3 milijono naujų darbo vietų. Ką Jūs apie tai pasakytumėt? Pasango padaryti skaičiavimai per šimtą milijonų ugrų naujų pajamų, jokių papildomų investicijų, jokių išlaidų. Uh, Reikia tik tai mm, peržiūrėti pakankamai sudėtingą ir pakankamai pasenusi teisės aktą, tai yra vizų politika. Reikia tik tai persvarkyti tą teisės aktą ir daugiau nieko. Aš manau, kad kiekvienas rinkėjas, kuriam jūs tai papasakotumėt, jums tiesiog tik tai paplotų, paplotų ir Europos parlamentui, ir kitoms ES institucijoms už tokią gerą žinę. Žinau, kad tie mm, du mm, darbo tarkės klausimai apima tik Šengeno zoną, tačiau, e, aišku, tai turi poveikio visą Europos Sąjungą, ypač, aišku, Šengeno e, valstybėms, kai kalbame apie pajamas ir mm, darbo vietas. Tai yra tokios tokie pakeitimai, tokie aspektai, apie kuriuos mes dabar kalbame, gal šiuos darba, darbo tokias punktus. Nuo gegužės mėnesio mes analizuojame šį klausimą kaip komitetas, buvo daug derinimo ir pokalbių su kolegomis, kurie net ir su Kinijos ekspertais susitiko. Taigi, kolegos, galiu drąsiai pareikšti. Trans, sporto, turizmo atžvilgių. Mūsų komitetas yra atsakingas už transportą turizmą. Manau, yra labai svarbu, kad stengtumėmės e, šį klausimą prastumti parlamente. Taigi dabar detalės. Paminėjau jums jau komisijos pasiūlymą. Rudenį pristatysiu transporto komiteto nuomonę kaip reakcija į komisijos pasiūlymą. Tad, jei leistumėt, prisiminčiau 2013 metų studiją, kurią užsakė Europos komisija. Čia buvo analizuojamas vis išdavimo klausimas, įvairios procedūros, įvairių sistemo ekonominė nauda ir būtent apie tai aš ir kalbėjau savo pasisakymą pradžioje. Ką, pasakė, ką, ką atskleidė ši studija? Pastaraisiais metais, jei pažiūrėtumėm į Šengeno taisyklės, jos yra labai griežtas ir griežtai taikomos. Ir galvojant apie konkurencijos situaciją. Visą tai, ką mes dabar turime, mm, trukdo mums užtikrinti mūsų konkurencingumą. Virš 6 milijonų turistų mes praradome ES. Tai būtų turistai iš Brazilijos, Indijos, Kinijos, Rusijos. Tai yra iš trečių valstybių. Tie tai, turistai būtų galėję atvykti ES, tai yra mokus tiesų turistai, kai kurie galbūt net e, būtų išleidę ir didelės pinigų sumas, tačiau e, tie turistai neatvyko Europos Sąjungą dėl e, mūsų vizų sistemos, kurie atgraso jos nuo to. Šį rytą susitikau su vienu iš mm, JAF mm, viešbučių grandinių vadovų Mes kalbėjome šiais klausimais ir um, jis pasakė, na, vertinant iš JAV požiūrio taško, mums yra labai naudinga, kad ES nedaro savo taisyklių lankstesnių, nes tai naudinga Amerikai. Tačiau reikia nepamiršti, kad turime rūpintis Europos kompanijomis. Anksčiau Europa didžiavosi, kad ji yra labai turistų mėgiama paskirties vieta, kelionių paskirties taškas. Tačiau dabar nebesame tokie ir jeigu mūsų vizų sistema būtų lankstesnė, mes galėtumėm pritraukti daug daugiau turistų iš trečiųjų valstybių. Taigi, čia mes turime du skirtingus pasiūlymus, du paketus, du vizų paketus, kuriuos aptarėme kartu. Ir viena vertus mes kalbame apie vizų kodekso peržiūrą, tai yra galiojančių taisyklių pežą. Ir taip pat mes kalbame dar apie naujo tipo vizą, tai yra Šengeno kelionių viza. Komisijos pasiūlymo tikslas yra panalizuoti Šengeno erdvę ir būtent panalizuoti trumpesnio atvykimo laiko buvimo Šengeno erdvėje laiko uh, aspektą. Tokios vizos leistų atvykti trumpam laikui ir būtų galima supaprastinti visą sistemą, būtų galima sumažinti vizų kainą. Ir labai svarbu, kad šį klausimą spręstumėm, nes e, tikrai na, kalb... ir, ir kiti komitetai, aišku, analizuos tos klausimus, bet reikia kalbėti ir apie ekonominę pusę, bet ir apie saugumo aspektus. Aišku, kolegos dar kartą kreip kreipiuosi į Jūs. 6,6 milijono turistų, kurių mes netenkame. Tai yra turtingi turistai, kurie būtų galėję atvykti į ES ir išleisti didžiulius pinigus, tačiau jie netvyko. Kiek iš tų 6,6 milijonų galimai būtų teroristai? Aš esu girdėjęs iš kai, kai kurių šaltinių būtent tokių gazinančių argumentų. Tačiau kai kas galbūt mm, iš tikrųjų tokį masalą mestų, sakydami, kad reikia saugotis nuo to, reikia statyti sienas. Galbūt taip lengviausia, aišku, tačiau reikia realiai pažiūrėti į pavojų, jį įvertinti. Labai dažnai kalbame apie migracijos politiką, bet tai yra visiškai kitas dalykas. Čia reikia atskirti tuos du dalykus. Migracija yra vienas dalykas, vizos visiškai kitas dalykas teroristas, patikėkite, nei karto nėra prašęs vizos. Tikrai jis neprašys vizos, jeigu norės atvykti į Europą. Tačiau Indijos ar Kinijos piliečiai, investuotojai ir, ir taip toliau, jie nevyksta į Europą, nes tai yra nepalanku jam. Jie jie nėra skatinami atvykti į Europą, o galbūt jie būtų čia susiradę verslo galimybių. Ehm, Kolegos, kiek galėjau, stengiuosi pasikalbėti su jumis pasarosiamis savaitėmis, deriname um, mūsų pozicijas ir aš labai tikiuosi, kad transporto komitetas žengs netgi dar toliau žingsnį ir, ir papildys komisijos pasiūlymą. Yra ir intergrupė, kuri irgi susitiko, Klaudio organizavo klausimus, kurie buvo puikus. Ir ten susiform, intergrupės formavo tą patį nuomonę. Kaip aš jau minėjau, pastarosiamis savaitėmis e, stengiausi kalbėtis ir su ekspertais, ir su pagrindinėmis asociacijomis, e, tai sektoriaus atstovais. Mes kalbėjome apie kelionių vizas, kalbėjome apie Mm, kultūrinės įvairias organizacijas ir asociacijas, kalbėjome apie PPO organizacijas, kalbėjom su viešbučių asociacijų atstovais. Turiu pasakyti, kad visi šio sektoriaus atstovai labai pasisako už tokių vizų įvedimą. Dabar dar keletą elementų paminėčiau, kas sėtina su vizų kodeksu. Uh, Mm, dar iki rudens, aišku, mes turime laiko detalėm išanalizuoti, bet bendrai, ką, ką pasakyčiau, dėl vizų prašymo nagrinėjimo ir terminų mes norime sutrumpinti terminus E, pavyzdžiui, dėl vizos prašymo turėtum turėti galimybę pateikti e, vizos prašymą ir kitą ES valstybei narė, jeigu tavo gyvenamoje valstybėje, pavyzdžiui, tos ES valstybės narės, į kurią nori vykti, atstovybės ar ambasados nėra, konsulato ar ambasados nėra. Ir tikrai kalbame apie tokias valstybės, kur e, srautai yra dideli, pavyzdžiui, Kinija, Indija, ir galbūt e, atstovybės bus nebūtinai Pekinė ar Šanhajuje, e, galbūt ir, ir, ir kitur, pavyzdžiui, už tūkstančio kilometrų nuo tų um, miestų yra galbūt žm daug žmonių, kurie norėtų atvykti pas mus, tai, pavyzdžiui, gal už tūkstančio kilometrų ir, ir, sakykime, jie nori atvykti verslo dėryboms į Europą. Tačiau ką reiškia praktikoje, kad tokie žmonės turi keliauti visą dieną iki jie nukaks į Šanhajų, pavyzdžiui, vien tam, kad paprašytų mm, vizos Šengeno kažkuriame konsulate. Procedūra yra nepaprastai ilga ir tikrai net neoriai viskas labai atrodo. Man atrodo, jeigu mums būtų keliami tokie vizų reikalavimai, mes iškart pasakytumėm, na, ačiū, tada aš net nebandysiu. Procedūros iš tikrųjų tiek sudėtingos, kad dažnai žmonės nusprendžia nebesivarginti, nevykti į Europą, neieškoti verslo galimybių ten, vykti kažkur kitur. Tačiau nepamirškime, be verslininkų dar yra ir kultūros darbuotojų, žmonių, kurie vyksta dėl. Uh, įvairių kitokių tikslų. Ir taip pat ir trijų metų viza aptarta ir e, galimybė suteikti internetu, tai viza 15 dienų maksimum būtų, čia supaprastinta procedūra, to, to, to trumpalaikio buvimo vizai, mm, visa tai yra sudėta komisijos pasiūlyme. kartu e, susitikau su, su sektoriaus atstovais, su verslininkais, pasitariau su suinteresuotomis šalimis ir pateikiau ir pats pakeitimų. Mm, pa, pa, pateikiau ir suprasnimo, pavyzdžiui, jūrininkams tiems, kas dirba transporto sektoriuje ir tiem, kas dirba e, turizmo srityje, pavyzdžiui, kelionių agentų agentūroms ir, ir panašiai, toms e, kategorijoms yra numatomi suprasnimai. Paimčiau JAV pavyzdį Aišku, JAV terorizmo grėsmė yra daug didesnė nei Europai, tačiau jie įdėgė naują e, sistemą, tai yra dešimties metų daugkartinio įvažiavimo viza. ES apie tokią galimybę net nekalbama. Galiu jums taip pat ir Kanadą jums paminėti. Taigi, Kanada, JAF yra puikus pavyzdžiai. Mes juk esame turizmo komitetas, tai yra mūsų kompetencija ir mes turime pateikti pasiūlymą šią linkmę. Dėl vizų informacijos sistemos e, tie, kas yra registruoti e, prašymų pateikėjai, vis reikia užtikrinti, kad jie turėtų galimybę prašyti daugkartinio įvažiavimo vizų penkeriems ar net dešimčiai metų. Ir jeigu tokie žmonės reguliariai um, keliauja, tikrai turėtų būti lengva tai padaryti per uh, VIS. Dėl jūrininkų taip pat jų vizų prašymai prašymus turėtų būti galima pateikti prie išorinės e, sienos, prie, prieš įvažiuojant į Šengeną, kad būtų galima suprastinti visą prašymų pateikimo nagrinėjimo tvarką. Um, viskas e, surašyta, kas vyko dėrybose per šias dvi savaitės, pavyzdžiui, dėl oro uostų, ką daryti dėl oro uostų. Uh, kad būtų daugiau tiesioginių skrydžių į vairias e, svarbės vietas, sienos skirtimo taškai, dėl vizų prašymų pateikimo galimybių platesnių sienos skirtimo taškose. Pažiūrėk, Kinė, sakykime, galvojant apie turizmo kryptis, pavyzdžiui, jie yra numatę galimybę prie sienos E, per labai suprasintą tvarką paprašyti vizos. Tai jeigu Kinė gali tai numatyti, kodėl mes negalime to numatyti? Toliau, e, vizų kodekso peržiūra. Kaip matote iš jums išplatinto teksto, teikiame pasiūlymus, kurie yra paremti mūsų diskusijomis su ekspertais, su interesuotomis šalimis. Ir aišku, parlamente su šešėliais pranešėjais, aš, aš esu tikras, kad jie tikrai palaikys tos pasiūlymus, nes jau kalbėsiu su jais. Ir galiausiai dėl šiandieno kelionių vizos, naujojo vizos tipo, pirmininkai, leisime dar, leisime dar kelias minutės, skirčiau tam klausimui, čia trečių šalių um, piliečiai galėtų atvykti uh, ilgesniam nei 90, e, 90 dienų laikotarpį, bet neilgesniam kaip vienerių metų laikotarpį ir jie galėtų keliauti po kelias uh, um, valstybės. Tai reiškia, kad jie nepraleis daugiau kaip 90 dienų vienoje valstybėje, um, bet galėtų keliauti iš vienos valstybės į kitą. Pavyzdžiui, uh, menininkai, atlikėjai, verslininkai, tie, kas e, kažkokių kultūros renginių organizatoriai ir atlikėjai ir taip toliau. Um, galėčiau paaiškinti, pavyzdžiui, kaip viskas vyksta pagal dabartinės taisyklės. Toks asmuo galėtų būti išbūti Šengeno zonoje 90 dienų, bet po to privalo išvykti ir bent 90 dienų turi išbūti ne Šengeno valstybėse, po to jis turi teikti naują prašymą ir tik tada atvykti vėl iš naujo. Tai yra baisi, sudėtinga procedūra. Aš mm, labai prašyčiau išanalizuoti tuos pasiūlymus iki rūpjūčio 8. Jūs turite galimybę viską išanalizuoti. Vodagia. Klaudija Montero Dargija. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti kolegų darbu ir padėkoti Ištvanui už jo e, padarytą savo darbinio dokumento pristatymą. Jame aptartos e, turizmo pramonį rūpinčios problemos. Noriu pakartoti tai, ką jis sakė. Šiame sektoriuje stebimas atsigavimas, augimas darbo vietų kūrimas ir jis nusipelno prioritetinio požiūrio visoje Europos Sąjungoje. Mūsų veiksmai, kurių imsimės atsižvelgdami kiekvienos valstybės e, savitumus. Kaip žinome, Europos Sąjunga tampa vis E, griežtesnių taisyklių erdve pasaulyje, pavyzdžiui, turiuomenį Šengeno e, erdve. Manau, kad mums reikia paprastesnių, modernesnių taisyklių ir būtina jas visas suderinti Šengeno erdvėje. Reikia daugiau solidarumo ir mm, paprastinti taisyklės, jeigu norime pritraukti daugiau turistų. Iš tikrųjų, mes norime pasiekti naujas rinkas pavyzdžiui, Rusija ir Kinija yra svarbios e, Europai rinkos. Susisiekiau su tų rinkų atstovais. Indija būtų dar vienas e, turistų vykstančių į Europą šaltinis. Mes turime skatinti ne tik vidaus paklausą. Taip pat e, turime skatinti įvairių Europos regionų plėtrą. Ir atsižvelgianti tai, kad šis klausimas yra ypač aktualus vizų e, pasiūlymų rinkinį turime kiek įmanoma sparčiau apsvarstyti turizmo komitete. Mūsų komitete, transporto turizmo komitete, mes e, esame iš esmės atsakingi už šį sektorių ir todėl turėtume ypač gilintis į šį dokumentą. Gaila, kad dar nekalbame, nesvarstame Šengeno svetainės klausimo. Interneto svetainės klausimo, nes taip galėtume paspartinti e, vizų teikimo procedūrą ir taip pašalinti dar vieną e, kliūtį turizmui. Egzistuoja svetainė, kuri vadinasi Schengen Info bet man atrodo, kad ją reikėtų sutvarkyti kitaip. Reikėtų vengti besidubliuojančių procedūrų. Taip pat neturėtų egzistuoti skirtumai e, kreipiantis dėl visos internetu ir mm, darant tą patį valstybėse narėse. Taip pat e, reikėtų labai atidžiai apmastyti turinį, kuris skelbiamas uh, ir kuris yra susijęs su e, paraiškomis, paraiškoms vizai. Taip pat skirtingų šalių konsulatai dirba skirtingai, todėl šis Šengeno, valst, Šengeno valstybių svetainė, interneto svetainė turėtų išvardinti visus vizuojančius e, skirtumus ir suteikti reikalingą e, informaciją. O kalbant apie daugkartinio įvažiavimo vizas, Ir aš tai kokia problema. Kai kurios valstybės vengia išduoti daugkartinio įvažiavimo vizas. Komisija turėtų e, išnagrinėti šį pasiūlymą ir išsakyti savo nuomonę. Nors aš sutinku iš esmės su Ištvano pasiūlymu dėl daugkartinio įvažiavimo vizos, manau, kad praktinis e, to klausimo įgyvendinimas mums ne, ne, mums nepasirodytų tai, ko mes siekiame. Reiktų visų pirma vengti neigiamo poveikio. E, taigi dėl vizų turizmo. Tai sukurtų tam tikrą teisinį vakumą bet manau, kad mes tokiu būdu galime ir paskatinti ekonominę veiklą bei užtikrinti darbo vietų kūrimą tokiame svarbiame turizmo sektoriuje. Ir tai tikrai ats, e, tų procesų poveikį tikrai pajus ir transporto sektorius, bei, pavyzdžiui, restoranų sektorius. Ne, nereikia žvelgti į Junktinės valstijas, galima pažvelgti į, į į tai, kaip Kanada, Kanada tvarkosi. Kanada yra e, sukūrusi startuolių vizą tam, kad pritrauktų naujas įmonės į Kanadą. Galime pasiekti Kanados pavyzdžių ir panagrinėti, kokios yra galimybės bendrijoje pritaikyti tokius pavyzdžius. Pas mus nėra vizų skirtų atskiroms profesionalų grupėms, pavyzdžiui, menininkams, kurie nori e, išbūti es ilgiau negu tris mėnesius arba ilgiau nei pusę metų, jeigu jie e, lankosi keliose es valstybėse. Matau, pirmininkai, kad mano laikas baigėsi, bet manau, kad turime išnagrinėti visą potencialą susijusiu su vizomis. Ir kadangi buvo minėti dviračiai, dar prieš užbaigdama pasisakymą, noriu kai ką pasakyti tuo klausimu. E, turistai iš JAV galėtų būti, na, galėtų būti didėjančios srauto turistų atvykstančių Europos Sąjungą atstovai. Reikėtų visus e, pakeitimus šiam tekstui parengti laiku, kad spėtume viską laiku atlikti. Ačiū. Dėkuoju. Jeigu visi kalbės po 10 minučių, tai mes niekaip neįveiksime mūsų darbo atvarkės klausimų. Daniel Dalton. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu tikrai trumpai, Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą pašalinį šitą nuomonę. Aš pritariu komisijos pasiūlymo paketui, kuriuo yra siekiama pritraukti investuotojus, turizmus, plėsti turizmo verslą, tačiau turiu abejonių dėl praktinių įgyvendinimo nuostato ir taip pat dėl saugumo, kadangi galima sulaukti ekonominių migrantų ir pabėgėlių. Žinoma, labai didelės galimybės e, plėsti E, turizmą ir, žinoma, vizų sistemą reikėtų tobulinti ir numatyti tam tikras lengvatas, paskatas potencialiems turistams į ES, tačiau labai svarbu koordinuoti veiksmus su dabar turimais saugumo mechanizmais ir informacinėmis sistemomis, tokiamis kaip SIS. Taip pat reikalinga aiški sistema, pagal kurią kiekvienas e, prašytojas galėtų uh, prašyti vizos ir taip pat prašyti e, e, išimčių, nepriklausomai nuo to, kur jisai pateiktų tą vizos išdavimo prašymą. Taip pat aš manau, kad e, išmanių sienų valdymo sistema yra viena iš prielaidų sistemų kodekso atnaujinimas reikštų, kad reikėtų pakeisti sistemą, kad reikėtų pateikti informaciją, pat, naudojantis moderniamis komunikacijos priemonėmis. Taip pat, taip pat abejonių ir dėl komisijos pirminio pasiūlymo ir dėl lybė komiteto pasiūlymo. siūlymas atsisakyti įrodymo mm, papildomo reikalavimų, jeigu asmuo mm, įrodo, kad jis turi pakankamai lėšų pragyvenimų, tačiau apskritai tai neleistų apsiginti nuo ekonominių e, migrantų ir taip pat siūlymas suteikti E, trumpalaikės laikinas vizas dėl turistams, kurie nori tik tai trumpam apsilankyti ES. Gali būti taip, kad būt pasinaudojama tomis e, spragomis. Ir čia susitarėme ne tik tai su terorizmo pavoju, tačiau ir ekonominės migracijos pavojimu ir taip toliau. Libė pranešėjai siūlė išduoti humanitarnės vizas, tačiau šita priemonė turėtų būti visiškai atskiras dalykas, kadangi čia susidurime su humanitarnių krizių padariniais ir aš nemanau, kad numatus, numačius tik tai atskirą skirsnį šiame pasiūlyme nebus atbaidyti pabėgėliai nuo rizikingų kelionių per viduržėmio jūrą. Taigi šitam pasiūlymui galima pritarti tik tokiu atveju, jeigu jis bus derinamas su mūsų saugumo lūkesčiais. Gracias, presidente. Pone Izaskun Bilbao, ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš pasidalinti savo mintimis. Ir sieksiu, kad būtų parengta bendra pozicija. Iš tikrųjų, laikai pasikeitė. Poveikio vertinimo studijos yra rengiamos ir susidariams mm, naujoms ekonominėms aplinkybėms ES e, santykiuose su išorės pasauliu galime keisti ir e, vizų išdavimui taikomas procedūras. Žinome, turim, susitarėme, kad turime būti lankstesni, mažinti biurokratiją ir palengvinti visą procesą žmonėms, pasirinkti pakankamai lankščius metodus kurie leistų mums, pritra, mums pritraukti, pasveikinti žmonių iš trečių šalių. Nes tai svarbu dėl ekonominio poveikio, ne tik dėl prekybos. Turime nepamiršti, kad dabar e, yra daramasi dėl sutarčių su trečiosiamis šalimis ir todėl turime išlikti nuoseklus ir vizų išdavimo politikoje. Ir taip pat turime nepamiršti laisvos prekybos sutarčių. Norime, norėdame supaprastinti vizų išdavimo procedūrą, e, ar nerizikuojame saugą ir saugumo. Manau, kad tai yra nesusiję klausimai. Saugumo klausimai sprendžiami svarstant kitu, ki, kitas temas. Neturėtume sudaryti kliūčių žmonėms atvykti į ES ir prisidėti prie ekonominės gerovės kūrimo. O dėl terorizmo aš pritariu jūsų minčiai. Manau, kad pakeitę savo politiką pritrauksime daugiau turistų, tačiau kai kalbame apie skaičius, žmonės, kurie gali atvykti, aplankyti mus ir kuriems norime palengvinti vizų išdavimą, ar mes esame tikrai pasirengę tai daryti? man, man primis primenu šį rytą išsakytas mintis, nes kol kas nesugebama sukurti, e, nuosekliai kurti transporto sektoriaus infrastruktūros, užtikrinti reikalingų transporto sistemų e, Europos piliečiams. Netgi nesukūrėme bendro Europos dangaus, kad galėtume pritraukti daugiau lankytojų iš trečių šalių. Todėl pranešime pasigendu nuorodų į į platesnį kontekstą. Turite apie vizas kalbėti, e, nagrinėdami ir visus kitus susijusius klausimus. Nes manau, kad tai vienintelis būdas, kuris padėtų mums apimti ir kitus susijusius aspektus, ir ne tik transporto komiteto, bet ir kitų parlamento komitetų. Ir teiksiu pakeitimus, sieksiu, kad jiems būtų pritarta ir bandysiu pristatyti platesnę viziją. Tuo ir baigsiu, pirmininkė. Danke sehr. Jetzt habe ich noch Claudia Tapadel, Meja Kilönen, Dubravka Suica. Dar mano minėti asmenys nori kalbėti, tačiau jiems suteiksiu po dvi minutės. Claudia Tapadel. Raportor, draga Išvana, aš. Mėly kolegos, ponė pranešėjau, ponė Ištvanai, ačiū už tai, kad pristatėte šį pranešimą, jis tikrai įdomus. E, turizmo sektoriuje, tai trečiasis pagal dydį Europos ekonomikos sektorius, pagal BVP, indėlį BVP. Klausiausi tikiuosi e, kolegų ir ištveno pasisakymo. Mes siekiame supaprastinti ir palengvinti vizų išdavimo procesą ir komisija mano, kad tai galėtų mums e, pritraukti iki milijardo eurų. Ir tokie sprendimai bendrai labai teigiamai paveiktų Europos ekonomiką. Aš palaikau bendrą e, pranešėjo pasirinktą poziciją dėl vizų prašymo procedūrų ir tų procedūrų supaprastinimo, e, siekio jas padaryti lankstesnėmis ir skaidresnėmis. Ir jos turėtų būti tos procedūros patrauklios turistams iš Saudo Arabijos, Kinijos, Ukrainos, tai šalis, kur iš kurių galėtume pritraukti nemažai naujų turistų. E, vizų prašymo e, sistema turėtų būti supaprastinta tiems prašytams, kurie įtraukti į vizų e, informacijos sistemą. Kita vertus, reiktų kalbėti apie labai konkrečius aspektus. Pavyzdžiui, pateikiant dokumentus reiktų nustatyti labai aiškius kriterijus ir reikalavimus įmonėms ar organizacijoms ir neturėtų likti erdvės interpretacija ar veiksmų laisviai. Man atrodo, kad reikia Europos mastu parengti tuos reikalavimus, nes tuomet valstybės turėtų galimybę tinkamai uh, viską tvarkyti ir net taip pat kaštai neturėtų atbaidyti potencialaus e, vizos prašytojo. Ir dar vienas dalykas, dar viena mintis, kurią norėčiau pasidalinti. Reikia atsižvelgti į poveikio vertinimo studiją, e, kur pristatyta e, vizų kodekso reforma, nes ta poveikio vertinimo studija kalba apie tai, kad e, visas pasiūlymas svarstymas gali sulėtyti, dėl kai kurių susijusių aspektų reiktų vengti tokios situacijos. Pone Kilonen. Ačiū pirmininkė. Ačiū Ištvanui ir jo komandai už visą nuveiktą darbą drauge mes turime nuspręsti, ar ES e, gyvendinsime tokią vizų politiką, kuri leis mums išnaudoti visą turizmo sektoriaus potencialą. Tai yra, ar žmonės, kurie nori atvykti į Europą, nesijaus e, traktuojami kaip nusikalteliai, kuomet jie prašys visos, kol neįrodytas jų kaltumas. Ir na, vietoj e, sienų e, užverimo politikos ir, ir vietoj to, kad e, kurtume papildomas kliūtis norintiems atvykti į ES, turėtume ektis priešingai. E, JAV, Australija ir Kanada e, daro viską, kad e, sudarytų galimybės e, turistams iš Azijos atvykti į tą šalis, netgi JAV svarsto daugkartinio e, atvyk, daugkartinės vizos galimybę Azijos turistams. O puikiai žinome, ko, ko, kokie, kokie griežti yra valstybių reikalavimai. Jeigu mūsų politika Jeigu taikytume tokią pat griežtą politiką tiems mokesčių vengintiems asmenims, kurie e, nori išvežti lėšas, uždirbtus pinigus iš ES, tai, tai tikrai, jeigu taip griežtai visais atvejais elgtumėmės, tai nebūtų labai protinga. Čia, jas, žinai, sakval. Šuica, ponia Dubrava Šuica. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ištvanui už, už gerą darbą. Kalbėdama šią temą visada susijaudinu. Aš esu iš Kroatijos. Kroatija dar nėra Šengeno sistemos nare, nežiūrinti tai, kad ji jau dvi, du metus yra ES nare. Mes patikėme prašymą dėl Šengeno, dėl narystės Šengeno erdvėje, tačiau mūsų situacija, kaip ir kitų penkių ES valstybių narių situacija, yra tokia, kad mes, mūsų piliečiams vykstant į JAV reikia gauti vizą. Tačiau čia kalbame apie konkrečią vizų politiką susijusią su saugumo, ekonomikos ir kitus aspektus. Noriu pakalbėti apie ekonomikos aspektą susijusią su vizų politika. Turizmas yra labai e, svarbus sektorius, jis yra trečias pagal svarbumą ekonomikos sektorius ES, todėl turime skatinti turistų atvykimą iš trečiųjų šalių, iš tokių kylančios ekonomikos regionų kaip Kinija, Indija ir e, vidurio rytai, šių tolimieji rytai. Tačiau manau, kad mes turime formuoti e, vizų politiką, bet turime šiek tiek ją. Ja, koreguoti. Ir pavyzdžiui, jūrininkai bei humanitarniai darbuotojai taip pat e, turėtų um, turėti galimybę naudoti supaprastintą procedūrą, nes minimi skaičiai yra tikrai labai dideli, pavyzdžiui, 500 milijonų eurų. Negalime mm, ignoruoti tokios sumos, jeigu galėtume ją to, to, tiek gerybių sukurti Europoje. Žinoma, turime nepamiršti ir susijusių grėsmių su šiais klausimais, reikia geriau kontroliuoti išmanesias valstybių sienas. Galbūt šį e, pranešimą reikėtų tobulinti teikiant pakeitimus ir paskui jį tvirtinti. Ačiū. Danke sehr. Dėkuoju. Izabela Demonte. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto un ringraziamento. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegai Ištvan už šio pranešimo projektą. Žinoma, reikėtų pasirinkti tinkamą kryptį, pasirinktas metodas teisingas ir galbūt reikalingas. Kadangi šito Europoje susidarė tokia situacija, kai 52 procentai europiečių yra didžiulė rinka trečiojo pasaulio atstovams, todėl turizmo srityje mes turime imtis priemonių. Ištisai kasmet turizmas vis auga ir plėtuojasi, tačiau reikia turėti ir konkurenci, konkuren, turizmo traukos centrus, su kuriais konkuruojame. Reiškia, mums reikia gerinti mūsų konkurencingumą ir padaryti vizų išdavimo sąlygas palankesnės, taip pat sumažinti ir vizų išdavimo kainą. O tai reikia daryti solidariai ir lankščiai Jeigu, pavyzdžiui, konsulatas yra toli kurioje nors valstybėje, tai tuo metu žmogus nenorės toliau važiuoti ir kreiptis į jį dėl vizos. Kitas dalykas - terorizmo pavojus. Terorizmai, teroristai gali, žinoma, siekti patekti į ES pasinaudodami vizų režimo palengvinimu, tačiau, pavyzdžiui, Kinija yra labai nutolusi valstybė ir Kinijai mes esame patrauklus ir todėl reikėtų didinti toliau savo patrauklumą. Tikoju, laiko liko nedaug, todėl prašau ir komisijos atstovų, o vėliau panešėjų kalbėti kuo trumpiau. Jolanda Kalėgo Kazinda. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, labai trumpai visų pirma norim padėkoti pranešėjai ir kitiems kalbėtojams už komisijos pasiūlymo palaikymą, visą paketo palaikymą. Bendrai tikslai, kaip ir pasakyta, yra modernizuoti vizų politiką, supaprasinti vizų išdavimo procedūras, padaryti jas greitesnės ir vienodesnės kad daugiau teisėtų keliautojų būtų pritraukta ir kad sumažėtų našta konsulatoms. Pasiūlymų yra atsižvelgiama ir ekonominė dimencija, prisidedama prie ekonomikos augimo, taip pat ir, ir dėl turizmo ir susijusių sektorių tas pasakytina. Na, Tuo pat metu yra atsižvelgiama ir į vieną iš pagrindinių bendros vizų politikos tikslų, tai yra užkisti kelią neteisėtai migracijai ir užtikrinti Šengeno zonos e, saugumą. Tai komisija užtikrino pusiausvyrą tarp šių dviejų tikslų - saugumo ir to, kad reikia palengvinti e, kelionės teisėtėms keliautojams ir užtikrinti ekonomikos augimą. Dėl tai vadinamos kelionių vizos, kaip jau sakiau, o tokiu būdu išpildoma ta teisinė spraga, nes nebuvo leidžiama trečių šalių piliečiams išbūti ilgiau kaip 90 dienų Šengeno zonoje ir vienoje valstybėje narėje. Dabar yra pritaikomas harmonizuotas, derintas požiūris E, atsižvelgiant ir į dvišalius susitarimus, kuriuos kai kurios valstybės narės yra sudaršiusios su trečiomis šalimis, kuriam, kurie, kurių piliečiams netaikomi visi reikalavimai. Taigi dabar yra atsižvelgta į vairias taisyklės taikomas skirtingų valstybių piliečiams ir, ir tas dvišalius susitarimus, kurios valstybės narės turi sudarsios su e, trečiosiomis šalimis. Taigi tai yra subalansuotas pasiūlymas. Mes labai sveikiname padarytas pastabas, ypač pranešėjų dėl kelionių vizos Mm, galvojant apie tą pasiūlytą pakeitimą, kad būtų patikslintas apibrėžimas E, taip pat dėl to, kas dėl konsulatų pasakyta, mes mielai panalizuosime mm, tą tikslesnį apibrėžimą, ko reikėtų galbūt per dėrybas. Dėl saugumo um, tų aspektų, to susirūpinimo, kas išsakyta dėl kelionių, vizos, ką kai kurie parlamentarai sakė, komisija galvoja, kad pasiūlyme yra visi reikalingi elementai, visi reikalavimai, kad būtų galima garantuoti Šengeno zonos saugumą. Ir visi tie reikalavimai dėl naujo tipo vizos gavimo yra grečtesni nei um, dėl paprastos vieningos vizos. E, tai praš, prašymą pateikėjas um, naudosis kitą sistemą nei įprastinę e, ir, ir, kaip minėjau, reikalavimai yra griežtesni. Dabar dėl požiūrio į tą sąlygos paprastymą, kad būtų tas nulatinių keliautojų registras, mes kalbame, kad tai yra subalansuotas požiūris ir supaprastinta tvarka daugkartinio įvažiavimo vizų išdavimui tiems asmenėms, kurie jau yra užregistruoti vis, kur jau buvo ankstesni prašymai, kai nepažeidžiami saugumo reikalavimai. Dėl humanitarnių vizų tas klausimas irgi iškeltas, komisijos pozicija yra išreikšta ir čia, ir lybė komitete. Komisija galvoja, kad tokio tipo vizos e, turėtų būti aptarimas ne e, vizų kodekse. Tai yra uh, vizos asmenims, kurie atvyksta ilgesniam laikotarpiu, kuriems yra reikalinga tarptautinė apsauga ir atitinkamos priemonės galbūt taikomas, pavyzdžiui, perkelimas į ES gyventi. Toliau atstovavimo tas klausimas čia pranešėsi laukai kurios pakeitimus. Šiame pasiūlyme komisija pasiūlė privalomą atstovavimą, tai reiškia, kad trečių šalių piliečiai gali pateikti e, prašymą savo gyvenamoje valstybėje, nereikia jiems dabar jau keliauti kažkur kitur. Mm, yra tokių valstybių, kur ne visas valstybės narės, pavyzdžiui, yra atstovamas, tai yra galimybė dabar pateikti tos prašymus ir tų e, valstybių narių atstovybėse, kad konsulatai priartėtų prie uh, Um, prašymų pateikėjų ir komisija siūlo atitinkamus elementus. Aišku, tai nėra jau um, paskutinis šiaudas, bet uh, tikrai yra galvojama, kaip supaprastinti uh, tų tarnybų darbą, pagerinti paslaugos. Na ir galiausiai dėl prašymų pateikimo uh, terminų komisija siūlo mm, išplėsti nuo 3 iki 6 mėnesių tą laiką pranešėjas siūlo um, net dar labiau pailginti tą laiką iki 12 mėnesių. Um, gali būti, kad tai būtų per nelik ilgas laikas uh, prašymo pateikėjo situaciją įvertinti, nes um, per tokį ilgą laiką prašymo pateikėjo situacija gali jau būti pasikeitusi, ypač finansinė, sakykime, ir panašiai. Bet bendrai norėtume labai padėkoti už visus jūsų pasiūlymus ir pakeitimus. Ačiū. Tais. Dėkuoju pranešėjas dar kartą által megfogalmazott támogatást és javaslatokat. Dėkoju už pasiūlymus, dėkoju už reikštą pritarimą. Mums labai svarbu visiems Šengeno zonos valstybių narių atstovams iš e, įvairiausių frakcijų pritarent šiam pasiūlymui, yra malonu girdėti. Dėkoju Klaudijai ir Dubravkai iš Rumunijos, kolegams iš Rumunijos, iš Kroatijos. Taip pat dėkoju už tų asmenų pritarimą, kurių valstybės dar nėra Šengeno, e, e, šengeno erdvės dalyvės. Taigi pritarimas, šitas pritarimas ypatingai malonus ir skatina mus toliau veikti. Žinoma, yra įvairiausių nuomonių, kaip užsakyti vizą internetu. Į šitą klausimą įsigilinsiu per artimiausius porą mėnesių, tačiau kaip ten bebūtų, reikalinga aiški sistema, saugi sistema, patikima dėl to abejonių nekyla, tai yra esminis klausimas. Tiesiog reikėtų vengti, apsiriboti vien tik mūsų saugumo aspektu. Dėkuoju visiems už pasiūlymus. Aš esu parengęs ir pakeitimų. Žinoma, tie mano pasiūlyti pakeitimai gali būti tobulinami iki rugsėjo 8-osios. Laukiu jūsų elektroninių žinučių, laiškų. Lieku Briuselėje, nevažiuoju į Vengriją, o rugsėjo spalio mėnesiais mes turėsime ir toliau kovoti už Europos turizmo pramonės interesus. O turizmo susivienimai asociacijas gali ramiai atostogauti. Pakeitimai priimami iki rugsėjo 8-osios, o komitete bus balsuojama spalio 13 dieną, o vėliau plenarnėje sesijoje. O dabar audito rūmų ataskaita dėl vidaus laivybos projektų Iljana Ivanova atstovauja auditorumams ir ji pateiks šitą informaciją apie parengtą ataskaitą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad kreipės vokiečių kalba. Dėkoju už pakvietimą. Visada malonu dalyvauti šio komiteto posėdžiuose. Prieš mėnesį aš pristačiau specialią ataskaitą dėl uh, miesto transporto. O dabar labai puikiai, maloni proga aptarti ir mūsų kitą labai įdomią ataskaitą dėl vandens, vidaus vandens transporto sistemų ir dėl tų sąlygų, kurios buvo priimtos 2001 metais. Kaip žinote, e, vidaus vandenų transportas yra vienas iš trijų pagrindinių transporto rūšių Europoje. Apie 30 tūkstančių vandens, kilometrų vandens kelių yra tarptautinės svarbos. Ir, mm, vienas krovininis laivas su, plaukintis upe gali pakeisti šimtus sunkvežimių sausumos automobilių keliais, taigi mažinami eismo srautai, sankrydos išlakos ir um, avarijos keliuose. Dėl tų priežasčių komisija skatina vidaus vandenų uh, navigaciją, išryškino probleminės rytis, tai dar nuo 2001 metų, 2007-2013 um, programinių laikotarpių yra numatyti 747 milijonai eurų iš TNT programos ir 531 milijonai milijonas eurų iš struktūrinių fondų studijoms, infrastruktūros projektams. Tikslas buvo pagerinti navigacijos sąlygas, pavyzdžiui, padidinti tiltų aukščius, šliužų e, pajėgumus, taip pat stiprinti nacionalinių valdžios institucijų tarp skirtingų valstybių narių bendradarbiavimą. Tas aspektas buvo įvertinti atliekant rezultatų pasiekimo auditą ar vidaus vandenų uh, um, krovinių transporto strategijos buvo tinkamai efektyviai gyventos ES. Taigi parinkome 12 projektų patikrinimui vietoje keturiose valstybėse narėse - Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Vengrijoje. 88 procentai išlaidų um, brandiems vidaus vandenų uh, kelių projektams 7-13 metų laikotarpį buvo įgyveninti būtent um, šiuose keturiose valstybėse. Audite taip pat buvo numatyta peržiūrėti ir nuo 2001 metų pat patvirtintus politikos priemonės ir strateginius dokumentus, pasikalbėti su atitinkamos interesuotomis šalimis, įvertinti projektinius duomenis, peržiūrėti pagrindinius rodiklius dėl um, skirtingų transporto rūšių uh, pasidalymo ir um, navigacijos galimybių. Taigi dabar kokie, kokios yra išvados. Bendrai auditas parodė, kad ES tikslas perkelti eismą iš automobilių kelių į vidaus vandenų kelius, pagerinti e, šio, navigaciją, navigacijos sąlygas tikrai tikslai nepasiekti. Nuo 2001 metų tas transporto rūšių pasikeitimas, perkelimas transporto į vidaus vandenų kelių transportą šiek tiek pagerėjo nuo 6,4 iki 6,7 procentų, tačiau e, audito dauguma neturi įrodymų, kad tai tikrai yra susijęs Europos Sąjungos mm, investicijomis. Nuo 2006 metų tik labai nedaug probleminių e, vietų, kurios kelia e, sankrydas buvo panaikintos ir tokiu e, ta, greičiu tai reikės apie 60-70 metų, kad būtų galima išspręsti visas problemas. Be to daug yra tokių probleminių sričių, kurios iš viso nėra sprendžiamos, nėra jokių planų, ką nors daryti dėl jų, dėl papildomų gret tų greitimų probleminių vietų, kur yra sudaro sangrūdos. Kad dešimt iš patikrintų infrastruktūros projektų galėtų prisidėti prie vidaus vandenų transporto plėtojimo. Šeši tik iš dalies buvo efektyvus, gretimos probleminės vietos nesprendžiamos buvo. Um, ir E, trys likę projektai, e, kurie buvo tikrinti, nebuvo visai svarbus ir aktualūs. E, du iš jų susiję buvo su turizmu ir tik, net nebuvo nurodytos probleminės vietos. Taigi, auditorumai išanalizavo strategijas ES lygmenių ir nustatė, kad visų pirma, ES strategijos nėra paremtos tvirta analizė ir dėl to sudarė situacija, kuomet galimas tas infrastruktūros patobulinimas, galvojant apie tai, kad transporto srautai nuo susmos kelių būtų perkelti vidaus vandenų kelius, čia galima nauda nėra žinoma. Be to ir potenciali šios transporto rūšės paklausa skirtingose koridoriuose nėra žinoma. Nėra ir konkrečių tikslų vidaus vandenų kaip transporto rūšės dalies tikslams užbriežti. E, be to auditas nustatė nustatė, kad ta strategija neįvertino ir tokių pagrindinių tikslų, pavyzdžiui, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių strategijų, koks yra finansavimo atotrukis palyginus su apytikrėmis išlaidomis skaičiuojamomis, kiek reikėtų, kad probleminės rytis būtų galima išspręsti ir kiek yra finansavimo, bet to, kokie yra aplinkosauginė, aplinkosauginė apsaugos reikalavimai, kiek jie kertasi su vidaus vandens transporto plėtros poreikis, kiek nepakankamai yra mm, koncentruotas, sufokusuotas požiūris es lygmenių ir kiek nepakankamai yra prižiūrimos upės. Bet to reikia paminėti mūsų rekomendacijas. Aišku, ką mes, dvi pagrindinės rekomendacijos būtų dėl tų dviejų pagrindinių aspektų, ką mes aptarėme. Tai yra, mes galvojame, kad reikia pagerinti es finansavimo skirto vidaus vandenų transportui efektyvumą. Valstybės narės privalo um, nustatyti prioritetus dėl vidaus vandenų um, projektų aspektų, išskiriant tuos, kurie duotų e, greičiausiai ir daugiausiai naudos. Komisija privalo sutelkti savo finansavimą tos projektus, kur planai jau yra smarkiai pasistumėję išspręsti tas probleminės anglodos kūrinčias vietas. Taip pat reikia pagerinti bendarbiavimą tarp valstybių narių ir komisija turi e, tvirtai išanalizuoti galimą rinką ir naudą vidaus naviga, vandenų naviga, navigacijos įvairiose e, upių segmentuose, kad derinti tuos veiksmus ar valstybių narių ten. Tai pagrindinėme tinkle taip pat reikia konkrečių pasiekimų tikslų valstybėse narėse, kad būtų galima išspręsti sankrūdų vietas. Mm, reikia taip pat stiprinti teisinę bazę ir išplėsti um, atsiskaitimo reikalavimus dėl navigacijos statuso vidaus vandenų kelių, reikalaujant, kad valstybės narės parengtų uh, vidaus vandenų priežiūros planus ir kad juos koordinuotų. Uh, Reikia um, iš tikrųjų tokių veiksmų, kad būtų galima geriau efektyviau plėtoti vidaus vandenų transportą Europą. Aš uh, matau pranešėją Novakovą, noriu pasveikinti jį, jo darbinis dokumentas tikrai yra puikus. Aš labai tikiuosi, kad mūsų ataskaita bus naudinga jums, priimant sprendimus. Ir, uh, kaip įprasta, dabar lauksiu tikrai konstruktyvių ir naudingų diskusijų. Ačiū. Aš dėkuoju taip pat už šitą pranešimą. Iš tikrųjų labai gerai, kad atliekamas toks įvertinimas, atliekama tokia analizė ir malonu aptarti to tyrimo rezultatus. Apgailėstauju, kad kolegų lygo nedaug, tačiau vis dėlto yra kai kas, kas nori kalbėti. Vandekam pirmiausiai. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti EPP buvusiai kolegijai Ivanovai už tai, kad jinai atvyko pas mus šią popietę. Visą laiką, kai jinai atvyksta, yra pagrindo nerimauti. Praėjusią kartą jinai pristatė labai kritišką ataskaitą. Praėjusią kartą jos ataskaita buvo pakankamai kritiška dėl miestų judumo. O dabar ji taip pat mus šiek tiek kritikuoja dėl to, kaip mes dirbame įgyvendinami vidaus vandenų susiekimo projektus. Tačiau mes negalime dėl to ant jos pykti, kadangi jinai tiesiog pateikė informaciją, kurią ji turi. Kai pradžioje buvo pasakyta, kad jeigu mes norime, norime lėšų, tai visi yra pasiryžę diskutuoti, nusteikę diskutuoti, tačiau kai reikia imtis atsakomybės, tuomet tokių daug nelieka. kai yra kalbama apie šviežias lėšas, yra vienas dalykas, kitas dalykas kalbėti apie tų lėšų tikslingą panaudojimą. Prieš dviejus du mėnesius, kai šita ataskaita buvo parengta, jinai nesulaukė tokio didelio mėnesio. Valstybėse narėse vyksta, vykdami labai maži, daug mažų projektų, nėra Mm, aiškių tarptautinių jungčių sąsajų. Ir be to reikėtų paminėti, galbūt aš klystu, bet ko gero reikėtų ir pakalbėti ir apie tą sąsają su ten T. Tačiau e, šita ataskaita atrodo buvo atliekama vadovautis ten T reglamentu, nes visi projektai susiję su ten T projektais. Ir jeigu jie iš tikrųjų susiję, tai tuomet nuveiktas puikius, puikius darbas. Tačiau mes EPP manome, kad šitie projektai buvo praeiti gyvendinti prieš TNT projektų įgyvenimo pradžią. Ir tuomet TNT projektai gavo prioritetinę svarbą. Todėl reikėtų uh, atkreipti dėmesį į Baltosios knygos uh, tarpinės ataskaitos rezultatus. Jeigu mes kalbame apie 6,4 procentus netikslumų, netitikimų, tai čia visiškai nedaug. Tur... Taigi tai yra svarbiausias dalykas. Aš tikiuosi, kad šitas tyrimas yra susijęs su periodu prieš TNT. Ir norėčiau paklausti, ar audito rūmai ir toliau seka šitų projektų įgyvendinimo procesus. Dabar mes mm, turime šitą ataskaitą, susipažinsime su jas. Tačiau kitais metais mes nenorėtume tik tai tuščių kalbų. Mes galime, žinoma, pritarti šitoms išvadom, žinoma, dar nežinia, ką pasakys komisija, Tik dar kartą klausiu, ar šita jūsų pristatoma situacija atspindi laikotarpį iki TNT e, reglamento patvirtinimo dėl modelio pakeitimo ir apskritai, kaip būtų galima pagerinti situaciją vidaus laivyboje. Nekilonen. Pirmininkė, noriu padėkoti už E, šią ataskaitą. E, kuri verčia mus parlamentą pažvelgti veidrodį. Sulaukėme vertinimų dėl įvairių transporto ir eismo sektorių, vertinimų dėl to, ar lėšos panaudotos tinkamai ar ne. Ar pinigai buvo panaudoti protingai. ar siekiame bendro tikslo sukurti bendrą transporto sistemą, ar kita vertus e, viskas susideda iš mažų sistemų, nes tai reikštų, kad e, mums nekaip sekasi. Žinau, kad mano kolega, ponas Van de Kamp, e, yra ypač aktyvus E, vidaus vandens kelių e, rėmėjas. Aš norėčiau pritarti jo išsakytams mintims, kad mums reikia ieškoti sričių, kuriuose e, Europos mokesčių mokėtojų pinigus panaudotume protingai, kad, kad užtikrintume geresnius transporto sistemos poreikius ateityje. Ačiū toliau Andrei Novakov. Noriu padėkoti poniai Ivanovai už puikų dokumentą, tai jau e, garbės e, dalyvauti jį rengiant komitete. Tai ne tik audito rūmo ataskaita, tai tiesiog vėliava, kurią mojuojama mums prieš nosį, nes vertinama vidaus vandens e, e kelių transporto padėtis, sanglaudos politikos lėšos daugybė milijardų pastaraisiais metais išleista tų vandens kelių uh, gerinimui. Tačiau vis dėlto ten išlieka daugybė grūsčių. Tai reiškia, kad trūksta koordinavimo tarp valstybių narių. Taigi valstybės turi geriau koordinuoti savo darbus, reikia, kad daugiau projektų būtų tvirtinami atsižvelgianti pagrindinį ir būtų susijęti su pagrindiniu transporto koridoriumi arba susijęti su planais, kurios jau yra patvirtinę valstybės narės. Pateiksiu pavyzdį iš ekonomikos komiteto. Kai kalbame apie vidaus vandens kelius, kalbame apie Dunojų mes norime, kad juo plauk, kad tomis upėmis plaukiotų didesni laivai, kad jie galėtų pervežti daugiau krovinių. Ir staiga tas, e, tas, tas laivas plaukiantis upe ir patekęs į kitos valstybės teritoriją nebegali e, plaukti ir viskas, viskas sustoja. Tas pats, kai atskrenda, kai, ban, kai lėktuvas bando nusileisti šalyje, kur nėra oro uosto. Todėl reikia daugiau koordinavimo ir galbūt reikėtų e, stiprinti Europos komisijos vaidmenį tokių projektų tvirtinime ir, ir galbūt skatinti valstybės narės geriau koordinuoti veiklą šioje srityje ir tik po to pa, panaudoti TNT ir SEF projektams skirtas lėšas. Tai būtų na, mano, mano nuomonė. Ir aš tikiuosi, kad ši ataskaita pradės patobulinti ne tik šį sanglaudos politikos sektorių, bet ir kitus. Dėkuoju, paskutinis kalbėsiu aš. Mane nenustebina, mane nenustebina šitą ataskaitą, jis svarbi, tačiau iš savo patyrimo galiu pasakyti, kad vidaus laivybos srityje čia ES tiesiog leidžiasi į saldžius sapnus, kurie neturi nieko bendro su realybė. 18, 18 procentų vidaus laivybos vyksta ES Reinu. O 80 procentų lėšų yra nukreipiama tiems sapnams žadinti. Vokietijoje vidaus laivybos skaičiai sumažėjo nuo 20 procentų iki 6 procentų, o Europoje vidaus laivyba sudaro tik tai 6,6 procentus. Aš manau, kad tinklas nėra pakankamai tankus, lyginant su geležinkelių tinklu ir sausumos kelių tinklu. Ir žinoma, vidaus laivyba dėl gamtinių sąlygų ne visur yra įmanoma. Netgi jeigu tokios sąlygos yra, ji vis tiek ne visur galima. Vis dėlto yra Elbė, Oderis, Dunojus gilinami. Aš nuo Ingolštat iki Švarcmer, Švarcvaldo e, važiavau, e, plaukiau laivele laiveliu. O dabar aš šimtą kilometrų nuvažiavau dviračiu ir Dunojumi mačiau plaukiant tris laivus. Tiesiog 95 procentai laivų gali plaukti, tačiau neplaukia. Ir Bavarijoje, pavyzdžiui, sakoma, kad Dunojos atkarpos Bava... mes ne, ne, negilinsime. O pavyzdžiui, kitoje sienos pusėje yra investuojamos didžiulės lėšos. Pasakysiu iš Vokietijos patyrimo, kodėl taip yra. Vokietijoje atsakingų už vidaus laivybą kiekvienoje administracinėje struktūroje yra bent trys. Todėl jie turi patenkinti lūkesčius. Bet tačiau reikia priversti vyriausybę, kad tie administracijos atstovai neužsijimtų veikla, kuri neturi nieko bendro su vidaus laivyba. Be to, vidaus laivybos įmonės nemato mokesčių, nemato kelių, nemoka kelių mokesčių ir taip toliau. Taigi, visą tai reikia turėti omenyje. Pateiksiu dar vieną pavyzdį iš Berlyno, kai griuvo siena, buvo norima vėl vykti prie Oderio, tada buvo prie Berlyno E, vėl atstatyta užtvanka, transporto ministras tuomet pasakė, kad mes tą šliuzą atkūrėme, tas šliuzas padės, leis plaukti dideliems laivams, tačiau dabar tokio poreikio nėra, visa tai yra ateičiai. O po to vidaus laivybos atstovas pasakė, kad šitas šliuzas yra labai svarbus, kadangi geležinkelio atkarpa nuo Berlyno iki Varšuvos yra nutiesta tik tai 160 km per valandą greičiui važiuoti. Būtent dėl to esą reikalingas tas šliuzas. Be to, Dunojų su Reinu buvo norima susijęti taip Reino maino kanalu, kad Reinų ir Dunojimu galėtų plaukti patys didžiausi laivai. Ir jeigu 10 procentų laivų apskritai atvyktų arba plauktų šitų tunelių, tai būtų didžiausias pasiekimas, nes buvo investuota apie 10 milijardų eurų. Ir aš pagal Dunojų, pavyzdžiui, važiuoju dviračių taku ir jeigu jis būtų atnaujintas ir e, modernizuotas, tai būtų investicija daug labiau pasiteisinusi. Ir aš dabar negaliu, žinoma, vertinti, kokią problemą konkrečiai kur vertėtų išspręsti. Tačiau jeigu mes sudarytume galimybės plaukti dideliems laivams, tai tikrai mes galėsime džiaugtis kokiais nors rezultatais. Bet turime turėti omenyje, kad reikia lėšų dideliems, svarbiems projektams. Ir todėl aš dėkoju Jums už šitą pranešimą ir suteikiu žodį komisijai. Onydį. Ačiū pirmininkė. Ir noriu padėkoti Jums už Jūsų įžanginius žodžius. Bet po Jūsų kalbos, Jūsų pasisakymo, ką tik išgirsto, nebejoju, kad Jūs susilauksite papildomo uh, E, auditorumo ataskaitos šią temą, nes paminėjote tiek daug pavyzdžių, kad manau, kad vidaus vandens kelių tema ir transportas tais keliais ir toliau išliks susidomėjimo objektu. Kaip ir sakėme anksčiau, pranešimas, ataskaita yra gera, mums nelabai patinka pavadinimas, bet uh, pavadinimą pasirenki taip, kad susidomėtų žiniasklaida, todėl ne visada pavadinimas atspindi dokumento turinį. Manau, kad ataskaitos, ataskaitoje publikuojami rezultatai yra tikrai geri ir iš dalies mes tikėjomės e, nemažai tų aspektų, kurie ten yra paminėti Ir iš tikrųjų, kalbant apie projektus, ten yra aptart, įvertinti ne tik TNT projektai, o auditorumai pozityviai vertina projektus įgyvendinus pagal TNT planus. Tačiau dabar e, veikiame kitoje geografijoje, yra nauji, naujų TNT e, regionų Ir pagrindiniai kritikos žodžiai išsakyti anksčiau buvo, kad stigo strateginio mąstymo, kuris nelydėjo veiksmų, tačiau tai buvo praeitie, o draugės su kolegomis iš regionų direktorato turime labai rimtai dirbti, panaudodami naujas priemonės, e, pasitokdami, panaudodami tai, ką turime, tas priemonės, kurias turime, ir šios ataskaitos išvados nėra, kad lėšos buvo panaudotos netinkamai, tačiau kadangi yra tiek mažai išteklių, mums tenka pris... pa... tiesti papildomą tinklą, nes jis reikalingas. Ačiū, ponė Vandekamp. Pažadu, kad mes toliau tęsime darbus Atsižvelgdami į šios ataskaitos mintis, ir dirbsime su kolegomis ir komisijoje, ir parlamente, bei su auditorumais, siekdami užtikrinti, kad įgyvendintume visas čia išdėstas rekomendacijas. Ačiū. Dėkoju Lilianai Ivanovai, vis tiek sutikiu žodį dar kartą apibendrinti. Dėkoju parlamentarams už labai vertingus komentarus. Būtent jie padėjo pagerinti mūsų ataskaitą Dėkuoju Vandekamp už kritiką. Prieš vieną e, e, kartą aš sakiau, galbūt e, mes buvom per daug atlaidus komisijos adresu. Tačiau, žinoma, aš sutinku ir su kritika dėl pavadinimo. Galbūt jisai šiek neigiamai suformuluotas, tačiau mūsų uždavinys padėti, o ne tiesiog kritikuoti. Mes norime uh, E, būti konstruktyvus ir padėti sprendimų prieimėjams e, įveikti kliūtis. Iš karto sakysiu klausimus. Ne tik tai TNT projektus vertinome, bet IRDF finansuojamus projektus mes taip pat įvertinome ir 2007 13 metų laikotarpių įgyvenintus projektus mes apibendrinome, dabar laukiame konkrečių rezultatų, tačiau mes rėmėmės būtent šiuo periodu. Mes dabar, galvodami apie tolesnės diskusijas, galėtume pagalvoti ar ir apie papildomą ataskaitą. Taigi mes sekame įvykius ir esame įsitikinę žinome, kad 2010 m. TMT e, gairės buvo e, jau privalomas valstybėms narėms ir dabar jau 13 metais valstybės narės jau turi laikytis šitų nuostatų. E, kadangi komisija E, įsteigė nuoseklų tinklą, tai dabar e, jau dėl šitų koridorių nuostatos turėtų būti harmonizuojamos. 2015 metais reikėtų įsigilinti tokius klausimus, atlikti rinkos vertinimą, nu, o mes, auditoriai, tiesiog laukime, ieškome rezultatų, įrodymų apie tai, kaip rutuliojasi įvykiai ir žinoma, dėl ateities mes galime pasakyti, kad mes toliau seksime įvykius. Dėl bendrų tikslų ir dėl susiskaidimo. Iš tikrųjų, Mes pasigėdome integruoto požiūrio, kadangi projektai buvo įgyvendinami ir vienoje, ir kitoje vietoje, tačiau mes pasigėdome koordinavimo tarp valstybių narių, bent kokio nors, kokio nors požymų, kad imamės įspręsti bendras problemas. Pirmininkaujantis kalbėjo apie tai, kad šita tinklai dar nėra tankus, kad nėra pakankamai išplėtoti. Aš pritariu Jums, būtent dėl tos priežasties mes rekomenduojame valstybėms narėms numatyti vidaus vandenų transporto prioritetus, kurie atneštų konkrečią apčiuopiamą naudą, sprendžiant konkrečias problemas kad žinoma būtų siekiama integruotų pokyčių šioje specifinėje transporto srityje. Dėkuoju Jums uždėmesi klausimus ir laukiu kitų diskusijų. Dėkuoju, norėčiau išsakyti dar vieną pastabą. Komisija kritikavo antraštę, o ne turinį. Dėl turinio mes neturime abejonių už jį, aš jums dėkoju, o dėl antraštės, žinoma, pavadinimo, tai aš esu pragmatiškas žmogus, jeigu turinys nekelia abejonių, tai problemos nekyla. Aš esu mokytojas, mano profesija mokytojas ir žinau, kad iš klaidų mokomasi. Ir todėl ataskaita yra gera, kadangi nurodomos klaidos, Ir jeigu mokinys yra geras, atidus, tai jisai sieks išvengti klaidų. Būtent taip turime elgtis ir mes, kadangi tai yra paskutinis posėdis prieš atostogas. Linkiu visiems jums puikių atostogų, gero poilsio, išlikite sveiki, pasidžiaugite geru oru Europoje ar kur nors kitur, o mes vėl susitiksime kaip pirmasis pirmininkaujantis komitetas rūpiučio 31 dieną 17 val.